Dear colleagues. Gerbiami kolegos. Gal jau atėjo laikas pradėti mūsų darbą. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Aštuntas straipsnis. Mokslinis su maistu susijusių klausimų nagrinėjimas yra nukeliamas į gruodžio posėdį, nes laukiame komisijos pasiūlymo e, ir koreperas ne, to komisijos pasiūlymo dar neparemė, tai yra pasiūlymas be pakeitimų tvirtinamas ir laukiame, e, kol tas klausimas bus atvirtintas. Antras punktas - pirmininko pranešimai. Šiandieną man labai nesunku šią pareigą atlikti, galiu pasakyti, kad verčiama šiandienai 22 kalbas, estų kalbos nėra tik tai. Ir maltiečių bei estų kalbų nebus rytoj vertimo šias kalbas. Galite taip pat e, per elektroninių posėdžių prietaiką sekti mūsų posėdys, tai jis taip pat yra transliuojamas tiesiogiai. Koordinatorių posėdis vyko lapkričio 6 ir taip pat e, protokolas posėdžio vykusio 6 ir 7 lakvačių jums išplatintas, jeigu netute pastabų, jį patvirtinsime. Ketvirtas klausimas e, - kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas. Kaip žinia, komisijos pasiūlymas yra pateiktas dėl kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo. Aš iškart suteiksiu žodį pranešėjai Albertui Desui, kuris pristatys diskusiją šio klausimu. Prašom, Albertai. Dank, Herr Vorsitzender, lieber Giovanni. Ich habe diesen. Ačiū, ponė pirmininkė. Paveldėjau šį pranešimą iš kolegos Ulmerio, kuris dėja nebuvo išrinktas ir pabandžiau susipažinti geriau su šio pranešimo turiniu. Europos ekonomikos socialinių reikalų komitetas parengė labai gerą nuomonę šiam pranešimui dėl teršalų mažinimo galėjo tik pritarti, ypač turint omenyje, kad mes siekiame E, pasitelkdami e, technologinę pažangą pagerinti oro kokybę, tačiau komisija pareiškia kai kurių abejonių dėl e, tikslų įgyvendinimo terminų mažinant teršalų kiekį, apie tai kalbėsiu šiek tiek vėliau. Taip pat teigiama, kad pranešime nepakankamai dėmesio skiriama poveikio įvertinimui Tačiau neigiamiausiai vertinčių aspektus susijusius su deleguotais teisės aktais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais komisija pasiūlė keturioms papildomoms sritims taikyti deleguotų teisės aktų procedūrą ir atsisakant bendro sprendimo prieimimo procedūros ir aš manau, kad tos rytis turėtų likti parlamento takos sferoje, taip pat kalbant apie metano emisijas, azoto oksido emisijas, taip pat siūloma taikyti joms deleguotų teisės aktų procedūrą. Aš savo pranešime tuo tarpu siūlysiu šiems punktams ir toliau teikti daug reikšmės ir tvirtinti jos bendro sprendimo prieimimo procedūra. Ir, nes mano nuomonė būtent šie keturi punktai yra esminės svarbos. Dėl visų keturių punktų sutinku, kad jų atžvilgių būtų taikomi deleguoti teisės aktai. Jokių būdų nesiūlysiu, kad uh, E, būtų koks nors klausimas e, sprendžiamas pasitelkus įgyvendinamusius teisės aktus, nes tokiu atveju parlamentas apskritai negalėtų sprendimams daryti jokios įtakos ir aš dirbdama Žemės ūkio komitete visuomet stengiausi, kad parlamentui būtų paliekama teisė daryti tam tikrą įtaką Todėl manau, kad netgi jeigu pranešimas parlamente yra rengiamas savo iniciatyva, parlamentas ir toliau turėtų dalyvauti vykstančiose procesuose, deleguotų teisės aktų atveju. E, Būtina užtikrinti, kad komisijos pasiūlymų ne tik būtų pritariama arba jis yra atmetamas, tačiau jeigu Turime iš komisijos pareikalauti, kad jeigu ji parengia deleguotusius teisės aktus, mes turime iš anksto būti informuojami apie šių teisės aktų e, įgyvendinimo ir parengimo pradinių etapų, nes tokiu atveju egzistuotų mažesnė tikimybė, kad parlamentas deleguotuosius teisės aktus atmestų Žemės ūkio komitete E, pirmieji atmetėme deleguotą komisijos parengtą teisės aktą ir komisija turėjo imtis didelio masto darbo, kad pagentų savo teikiamą teisėkuros pasiūlymą, todėl aš pasisakau, kad parlamentas e, kuo glaudžiau dalyvautų diskusijose tam, kad po to būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū Albertui dabar. Pasisakys šešėlį pranešėjai. Pirmoji kalbės Miriam Daly, socialistų vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pritarti komisijos pasiūlymui. Taip pat remiame priemonės, kurios e, gali konkrečiai sumažinti teršalų emisijas ir pagerintų oro kokybę. Oro tarša yra e, veiksnys, kuris e, turi poveikio sveikatai, aplinkai. E, moksliniai tyrimai teigia, kad nors oro kokybė pastaraisiais metais pagerėjo, dar turime daug ką padaryti, kad iš esmės išspręstume e, su sveikata susijusias problemas. E, tebelieka daug e, sveikatos problemų susijusių su tarša iš įvairių transporto priemonių, kurios išmeta įvairius teršalus, įskaitant azoto oksidą ir kietasias dalelės. Fraityje Europos Sąjunga jau nustatė ribas, aukščiausią leistiną taršalų kiekį. Tačiau žinome, kad miestuose e, azoto oksido ir kietųjų dalelių e, išmetalai dar viršyje nustatytas ribas. E, Europos aplinkos saugos agentūra teigia, kad transporto priemonės sudaro atsakingos už 42 procentus natrio oksido emisijų Europos Sąjungoje. Mes turime im pritarti priemonės, kuriomis siekiame užtikrinti atitinkamą lygį išmetamų teršalų. Taip pat siekti, kad būtų laikomas teisės aktų. Ir taip pat reikia dėkti reikalavimus atsižvelgiant į technologijos pažangą. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui e, numatant lankstumą tipo patvirtinimui ar svoriui transporto priemonių. Taip pat numatomas e, dviejopi pažymėjimai skirti skirtingoms e, transporto rūšių kategorijoms. Reaguodama į tai, ką pasakė Albertas Desas, manau, kad mums nereikia deleguotojų aktų. E, svorio kategorijos gali būti pakoreguotos pačiame reglamente, mūsų nuomonė. Taip pat e, pritarėme reikalavimams dėl emisijų e, lengvų lengviesiems, lengviems krominiams automobiliams. E, kol kas nėra pakankamai poveikio vertinimų dėl šios priemonės vis tik tai. Pateiktas pasiūlymas dėl e, azoto oksido. Tačiau nebuvo atlikta atliktas išsamus poveikio vertinimas šioje srityje. Mes turime galvoti apie naujausius technologijos pasiekimus, turime suprasti, kad turime e, užtikrinti, kad daugiau atsiras e, transporto priemonių rinkoje, kurios naudoja gamtinės dujas. Taip pat e, mes turime daugiau informacijos, turėjome turėti daugiau informacijos apie dar 200 e, teršalų tipų, įskaitant azoto oksidą. Norėtume, kad komisija mums pateiktų daugiau e, informacijos dėl reglamento 443-2009 ir 2011, tada bus galima apsispręsti, reikėtų įvesti korekcijas ar ne į šios dokumentus. Papildomai prie e, siūlomų priemonių komisija siūlo e, pakoreguoti teisės aktą dėl informacijos susijusios su automobilių eksploatacija. Tačiau aš komisijos pasiūlymuose nemačiau konkrečių priemonių ir komisija taip pat yra pateikusi pasiūlymų dėl e, kūro suvartojimo rodiklių, taip pat pavarų keitimo rodiklių ir suvartojamo kūro kiekio. Mes norėtume konkrečių priemonių iš komisijos, kurios leistų taupiau vartoti kūrą tačiau komisija savo pasiūlymų nepagrindė pakankamai tvirtai. Mums trūksta informacijos. Kaip sakė Albertas Desas, mes esame susirūpinę dėl to, kad uh, ketinama pernelyg stipriai pasikliauti deleguotaisiais aktais, reikia apriboti juos ne tik tai e, tomis dalimis reglamente, kurios nėra esminės svarbos. Reikia galvoti apie oro kokybės standartus, jų pagerinimą ir mūsų manimų, kad šia prasme pasiūlymas yra teisingas, deramas Ir norime paklausti komisijos, kada bus pateikta oficiali pozicija. Mums reikėtų kaip galima greičiau pakoreguoti teisės aktus ir e, patvirtinti galutinį tekstą. Čia dabar EK vardu ponas Dortman. Ačiū, ponė pirmininkė. EKR frakcija norėtų pasveikinti visas komisijos iniciatyvas, kuriomis bandoma pagerinti reglamentą ir užpildytas spragas, kurios jaučiamos dabartiniuose teisės aktuose. Komisija kalba apie eilę klausimų, kurie yra problematiški dabartiniuose teisės aktuose ir mes pritarėme komisijai. EKR frakcija mano, kad daugelis pasiūlymo aspektų yra pozityvus. Pirmiausia, mes nemanome, kad metanas yra tiesiogiai kenkia žmogaus sveikatai, bet tai vis tiek yra oro taršalas. Ir taip kaip mes metano kiekį vertiname ore, e, būtent šiame pasiūlyme yra siūlomas patobulinimas, taip pat e, gamtiniomis dujomis varomi automobiliai turėtų būti pateikiami, teikiami į rinką Europoje. Taip pat sutinkame su komisijos nustatyta viršutinė riba dėl tipo patvirtinimo, nes tokiu atveju mums nereikėtų dvigubo tipo patvirtinimo ir tokiu būdu mūsų teisės aktai dėl oro kokybės tik pagerėtų o procedūra būtų netokia brangi. Bet vis tiek mano frakcijai neramu dėl kai kurių komisijos pateiktų pasiūlymų, mes turėsime labiau jais pasidomėti, nes svarbu nusatyti viršutinės, viršutinės ribas, kalbant apie žemą temperatūrą, čia mes irgi galėtume patominti savo teisės aktus. Mes nemanome, kad šis pasiūlymas yra dabartinių teisės aktų atnaujinimas Komisija sako, kad jie nori, jog tai taptų deleguotojų aktų, o mums tai nėra priimtina, tokia procedūra mes nepritarėme. Yra nemažai tikslinių verčių, kurios čia yra labai svarbios, o tai, kad komisija teigia, jog tai turėtų būti deleguotasis aktas, tikrai nėra priimtina. Mums reikia labiau pasidomėti šiuo aspektu. Taip pat mes norėtumėme išgirsti iš komisijos, kaip, reik, kaip būtų galima atsakyti reikalavimus dėl amoniako sunkiasvorėse transporto priemonėse. Mes suprantame, kad gamtinėmis dujomis vairuojami automobiliai vis tiek išmeta amoniako, tačiau mes norėtumėme gal platesnių paaiškinimų iš komisijos dėl šio konkretaus aspekto. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponas Todla. Torvald. Ačiū pirmininkė. Kaip Ekart šešionis pranešėjas teisingai pasakė, daug, ką reikia, daug kur reikia pasigilinti, mes pažiūrėsime, e, ką, reiks, ką būtų galima padaryti su deleguotaisiais aktais. Uh, bet e, mes kaip ir pritarėme daugeliu dalykų, dėl kurių buvo išsakyti abejoj, abejoj, išsakytos abejonės anksčiau. Ačiū e, žalių frakcijos vardu Keith Taylor. Ačiū pirmininkė. Euro 5, euros, še, euro 6 standartų įvedimas e, po to pasiūlymo, čia irgi yra labai neblogas pasiūlymas mažinti žalingas išmetalus. metalus Kelių transportas yra didžiausias oro taršo šaltinis, e, kenkiantis aplinkai ir žmogaus sveikatai. Bloga oro kokybė sukelia pusę milijono ankstyvų mirčių Europoje kasmet. Junknėje karalystėje tai yra antrasis pagal pavojingumą žudikas, antrasis po rūkimo cigarečių. Ir žalos mažinimas, žalos šaltinių naikinimas turi būti prioritetas. Tačiau po pirminio pasiūlymo įvertinimo, nelabai panašu, kad e, yra siekiami tie rezultatai, kurie mums reikalingi. Labai svarbu sumažinti NO2 ribinės vertės, tačiau neaišku, kodėl komisija nepateikė tam konkretaus pasiūlymo. Ribinės vertės turi būti aptariamos pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą ir ne viena komisija turi nuspręsti dėl to už uždarų durų. Tas pats pasakytina apie techninės apžiūras. Tai pirmiausia buvo aktualu e, keleiviniams automobiliams iki 14 metų, kodėl buvo užpilkinta e, ta procedūra. Dar vienas įdomus e, dalykas, kalbant apie šį pasiūlymą, būtent tai, ko pasigendame. Iki pat pasiūlymo galutinio varianto, kūro suvartojimo uh, rodikliai ir pavarų keitimo rodikliai buvo esminiai vertinimo elementai, o pagal poveikio vertinimo studiją tos priemonės, kuriomis yra skatinamas ekologiškas vairavimas, verslui ir vairuotojams suteiktų reikalingas priemonės vairuoti veiksmingiau, efektyviau ir taupyti kūrą. Dviem, trim procentais būtų galima staupyti kūro e, labai nedaug investavus. Ir galbūt ponas Tajanė bandė automobilių gamintojams suteikti polsio laikotarpį. Taigi dėl to tų priemonių matyti ir buvo atsisakyta. O mes manome, kad Europos parlamentas turėtų kūro suvartojimo rodiklius numatyti visiems keleiviniams automobiliams ir tą padaryti ir pavarų keitimo rodiklį numatyti e, krovininiams automobiliams gamtinėmis dujomis varomi automobiliai tikrai nesukuria didelės naudos aplinkosauginė prasme, o turint omenyje, kad dabar egzistuoja atitinkama e, egzistuoja krizė, gamtinių dujų vartojimo didinimas politiškai nėra labai pageidautinas dalykas. Pirmenybė teikiama gamtinių, gamtinėmis dujomis varomai, varomiems automobiliams tai sumažėtų sveikatos, aplinkosauginiai standartai ir būtų sulaužytas technologinio neutralumo principas, tai visiškai prieštarauja ES energetinio saugumo tikslams. Europos parlamentas dėl to neturėtų siūlyti nuolaidos ir neįtraukti gamtinėmis dujomis varomų automobilių į aprieptį. Norint sumažinti THC lim, e, vartojimą toks kuras kaip benzinas ir kiti, kitos kuro rūšys yra žalingos ir kenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai. Taigi THC emisijų, angliavandenilinių emisijų reikalavimai turi būti sugriežtinti ir ribinės vertės turėtų būti nustatomos kuo galima greičiau ir turėtų būti parengiama reali vairavimo emisijų kontrolės sistema ir ribinių večių nustatymo sistema. Taigi dėl to mes e, manome, kad amoniakas sukelia daug kvepavimo problemų, dėl to ES ribinės vertės nustatė šios medžiagos atžvilgių visų sunkiasvorių e, automobilių, krovinių automobilių atveju. Taigi Europos parlamentas turėtų laikytis tų ribinių verčių visoms transporto priemonėms ir e, galiausiai e, lengvas, lengvas svorės komercinės transporto priemonės. Čia nėra reikalaujamos specialiosios vairuotojo teisės, nėra jokių tachografų, nėra e, mokami mokesčiai, kelių mokesčiai, o sun, sunkesnės, šiek tiek sunkesnės transporto priemonės irgi joms netaikomos e, šios, šie pribojimai. Taigi, tokie automobiliai gali vežti 3,5 tonos krovinius. Tačiau svorio pribojimų nėra, taigi ta, ta, tos vertės ne, negalioja praktikoje. Dėl to labai smarkiai išaugo tokių automobilių pardavimai ir naudojimas, tai turi neigiamų socialinių, aplinkosauginio ir saugumo padarinių. Taigi ta pilkoji zona tarp sunkių e, E, krovinių automobilių ir lengvasvorių e, krovinių automobilių. Čia neturėtų būti, neatsirasti dar didesnė ir Europos parlamentas turėtų geriau apibriežti e, tokias transporto priemonės ir skirtumą tarp jų. Ačiū. Thank you very much. And now for the FDD group, uh, Madame. Ačiū. Sì, grazie. La proposta che ci troviamo di fronte riguarda la decisione. Ačiū pateiktas pasiūlymas e, daugiausiai susijęs su galimybė leisti komisijai nustatyti tam tikras taršalų išmetamo kiekio ribas lengviesiams ir sunkiesiams komerciniams automobiliams ir e, lengviesiams asmeniams automobiliams. Nepaisant to, kad iš esmės galime pritarti teikiamiems komisijoms pasiūlymams, reikėtų prisiminti, kad komisija savo pasiūlymą, savo pasiūlymo negrindžia principu teršėjas moka, nes e, pritas komisijos pasiūlymų pirmybė būtų teikiama mm, didesnės galios varikliams ir atinkamos transporto priemonėms ir būtų kenkiama mažesnės e, galios varikliams. Mm. Nepaisant anksčiau pareikštos kritikos, komisija ir toliau teikia pirmenybę taršesniems transporto priemonėms, taigi aš manau, kad e, mes turėtume rimčiau pagrysti savo e, pareikštas abejonės ir nesuteikti atitinkamų įgaliojimų naujų komisijai šiuose sritise. Ponas Grote, ačiū, aš nenorėjau kalbėti, tačiau kalbant apie uh, e, suskistintomis gamtinėmis dujomis varomus automobilius, Reikia nepamiršti, kad e, gamtėmis duomis varomi automobiliai sumažina smulkių dalelių išmetimą į aplinką beveik iki nulio. Tai yra didžiulė galimybė pagerinti vairuotojų e, sveikatos būklę ir e, aplinkos sauginę padėtį. Taigi, dujomis varomi automobiliai transporto priemonės iš esmės yra tarpinės etapas prieš pereinant prie vandeniliu varomų transporto priemonių, todėl būtų visiškai neprasminga jas e, tokias transporto priemonės dabar uždrausti. Elektra varomi automobiliai, aišku, yra iš pirmo žvilgsnio labai teigiamas dalykas, tačiau e, teršalų išmetimas praktiškai perkeliamas e, nuo automobilio išmetimo vamžio tokiu atveju į e, elektros jėgainės, kurios naudoja anglį, pavyzdžiui, iš kastinių kūro elektros e, gamybai. Taigi tai norėjau atkreipti dėmesį, siūlydamas tikrai nesudaryti kliūčių naudoti suskistintų gamtinių dujų kūrą. Ivo Belet. Rytoj e, transporto ir judumo ekspertų biuras iš Liovino universiteto paskelbs savo atitinkamas ataskaitas, kuriuose bus įvertinamas e, elektros automobilių mm, įvertama elektros automobilių tarša, ne CO2, bet smulkiosiamis dalelėmis ir panašu, Taip pat azoto oksidas, panašu, kad elektromobilių smulkių dalelių išmetimas ir azoto oksido išmetimas yra beveik toks pats kaip ir benzinų varomų mažesnių automobilių, taigi nenoriu abejoti šio tyrimo rezultatais, tačiau norėčiau pakleisti komisijos, ką tai turėtų reikšti. Taip pat ir atsižvelgiant į pono D sutinkamus pasiūlymus susijusius su elektromobilių naudojimu, nes mums tikrai kelia nerima, kad e, azoto oksido išmetimas e, šių automobilių yra beveik toks pats kaip ir benzininių automobilių. Tai yra tarša, kuri nėra tiesiogiai susijusi su automobilių išmetamoju vamzdžiu, tačiau tai yra tarša, kuri atsiranda dėl padangų nusidėvėjimo. E, į kelio dangą ir e, su kitais aspektais, dėl kurių aplinka išmetamas azoto oksidas. Taigi manau, kad komisijos ekspertai į šių mano minėtų ekspertų išvas turėtų atkreipti dėmesį. Ačiū. Nematau daugiau norinčių kalbėti. Taigi tokia atveju steikčiau žodį pana Pietinėlį komisijos atstovui kuris gali atsakyti kolegų klausimus. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pristatyti šio reglamento teikimo priežastis. Reglamentas apriepia penkias priemonės, kuriomis bandoma spręsti dabartinio reglamento penkias probleminės sritis, siekiant pagerinti oro kokybę. Mes galime suskirti iš priemonės į tris grupės. Pirmai grupiai priklauso priemonės sumažinančios administracinę naštą, antra grupė priemonės sudarančios palankesnės sąlygas alternatyvioms transporto priemonėms, trečia grupė priklauso priemonės, kuriomis siekime pagerinti arba sumažinti poveikį aplinkai. <clears throat> Taip pat yra numatytos priemonės, kurios apriepia didesnės masės e, transporto e, priemonės automobilius, tačiau šios priemonės yra įtraukiamos į administracinės naštos mažinimo priemonių grupę. ir jos nedaro jokio poveikio oro kokybei. Svarbu atkreipti dėmesį į kai kurioms kategorijoms taikomus amoniako išmetamų kiekių apribojimus bei metano įtraukimą į e, CO2 emisijų kiekio skaičiavimą. Paskutinėse kategorijose yra nuostatos skirtos lengvųjų komercinių automobilių taršai ir nustatomi tinkamis tikslai siekiant šių tikslų komisija ketina neperžengdama nustatytų ribų dar numatyti ir azoto dioksido papildomas ribas ir tos ribos jų nustatymas būtų siejamas su per pastaraisiais metais pasiektą technologinę pažangą atsakant į parlamento narių užduotus e, specifinius klausimus noriu priminti, kad ateityje artimiausioje komisijoje pateiks siūlymus dėl metodikos, kaip apskaičiuoti uh, automobilių taršą atsižvelgiant į jų naudojimą. Ta metodika dar yra rengiama Tačiau darbas vyksta ir parengus šią metodiką reglamentas bus visiškai išbaigtas emisijų skaičiavimo metodika bus arba taps artimesnė reglamento nuostatose nustatytoms riboms. Šiame pasiūlyme e, taip pat e, pateikiamos ir kitos e, nuostatos dėl jūsų užduotų klausimų, tačiau didžioji dalis jie bus atsižvelgiama tiekiant kitus teisėkuros pasiūlymus. Į pasiūlymą yra įtraukti lengvi komerciniai automobiliai, kadangi čia daugiausiai dėmesio skiriama į e, vairuotojų e, elgesį vairuojant automobilį ir su elgesiu susijusią taršaną. Daugiausiai e, klausimų buvo užduodama dėl deleguotų teisės aktų taikymo, be mano pristatytų priemonių ir atsižvelgiant į būtinybę suderinti šį reglamentą su Lisabonos sutartimi e, Naujoji bendro sprendimo priimimo procedūra vyks e, atsižvelgiant į įgaliojimus papildomus, kurios komisija ir taip yra gavusi e, pagal Lisabonos sutartį. Remtis komisijos pasiūlymu bus įgyvendinamos tiek naujos, tiek jau egzistuojančios priemonės, tam pasitelkiant deleguotusius teisės aktus ir šis požiūris atitinka susitarimą su Europos parlamentu, kuris buvo pasiektas įtraukiant į e, motorizuotų transporto priemonių sektorių. Šis e, reglamentas apriepia esminius elementus, tokius kaip apriptis ir įgyvendimo terminai ir atitinka reglamentus, kurie buvo anksčiau patvirtinti pagal teisėkuros procedūrą. Šiem požiūriu Europos parlamentas pritarė siekiant sumažinti bendro sprendimo, e, pagal bendro sprendimo procedūrą priimamų teisės aktų apimtis ir per daug nesigilinti į techninius aspektus. Mes siekime e, pragmatiškai sustarti su taryba ir parlamentu dėl atitinkamų institucijų galių pasidalymo. Ačiū pirmininkė. Ačiū, pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Penktojo. Uh, tai yra prieštaravimas pagal 106 darbo tvarkos taisyklių straipsnį dėl degalų kokybės. ponui Echaut ir Gerbrandi suteiksiu žodį. Kad jie pakomentuotų šį klausimą. Nežinau, kuris iš jūsų kalbėsite pirmasis. Ačiū. Pirmininkė. E, nesusitarėme dėl šios dalies, sako ponas Eikut, e, bet aš pradėsiu. Jau kolega neprieštarauja. Tai yra vienas iš klausimų, kuris svarstomas jau seniausiai, tai yra susijęs su kūro kokybės direktyva. Iškart visi pradeda kalbėti apie Kanadą. Bituminė smėlį Kanadoje. apie ketinimus sumažinti emisijas pas, ir taip pat e, atsižvelgiantais į naftos atsargas. Komisija 2011 metais e, pasiūlė skirtingas vertės e, skirtingų kategorijų naftos atsargoms. Galiausiai tai reiškia, kad galima atsižvelgti būtent į tuos skirtingus tipus. 2011 metais pasiūlymas pateiktas įstrigo klimato e, darbo grupėje, tai yra taryboje, kai kurios šalys priešinasi tam. Pirmiausiai tai buvo šalis, kurių teritorijoje veikia naftos bendrovės. Pirmiausia, galima pagalvoti apie Jungtinę karalystę, British Petroleum, Niderlandai Shell, Prancūzija Total. Uh, Taigi labai aišku, iš kur atsirado tas pasipriešinimas, taip pat kai kurios šalis tuo metu susilaikė ir buvo matyti, jog kažkas rėmė pasiūlymą, bet nepavyko sutelkti daugumos. Komisija e, grįžo prie pradinio dokumento ir paskui e, peržiūrėjo jį. Dabar, jeigu pasižiūrėsime į naują pasiūlymą, matome, kad skirtinga vertė numatyta atsargoms ir kai kurių dalykų nebeliko. Ir jeigu pasižiūrėsime į kai kurias vertės, tai pamatysime, kad kažkas liko kaip ir anksčiau. Komisija savo pasiūlyme pripažįsta, kad skirtingam pašarui ir kad skirtingam atsiprašau kūrui yra skirtingos vertės taikomos. Iki 20 metų siekiama e, sumažinti 6 procentais e, teršalus šios kategorijos ir aišku komisija žiūri į naftos produktų derinį ir galvoja, kaip sumažinti teršalus pagal kategorijas. Komisija dabar būtent tą daro savo pasiūlymų ir aš, kaip ir tikriausiai kolega, priešinuosi pasiūlymams dėl to, kad dabar nebelieka galimybės įvykdyti 20 metų tikslų. Ir dėl to E, visų rinkos veikėjų galimybės mažėja, komisija tai tarsi daro tikslingai ir dėl to mes e, išreiškėme savo prieštaravimą. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kodėl ėmėsi tokios pozicijos. Taip pat e, reikia suvokti, kad egzistuoja skirtingos emisijų vertės skirtingoms kategorijoms. Kitas dalykas, žiūrint į pasiūlymą, norėčiau, kad komisija atsakytų į šį klausimą. Nebelieka gamintojams pranešti uh, galimybės apie aktualią vertę. Kodėl panaikinta ta galimybė? net ir tie, kurie geriausiai tvarkosi negali, neturi galimybės e, informuoti apie tai, kaip jie dirba, kokiu yra pasiekę rezultatų, taigi nebelieka net tokios galimybės. Trečias klausimas. Nenumatyta peržiūra tolesnė. Ir tai kelia, kelia mums didžiulį susirūpinimą. E, kūro kokybės direktyva egzistuoja ir komunikatas pateiktas pagal 30 metų priemonių planą. Komisija nieko ten nesako apie transportą ir mes žinome, kad e, oro kokybės direktyva yra labai veiksmingas būdas mažinti emisijoms, tačiau neaišku kol kas. Ar komisija, atsiprašau, kūro kokybės direktyva ir nežinome, ką komisija darys su šia direktyva po 20 metų, nebenumatyta peržiūros galimybė, tai uh, ar reiškia, kad komisija nebeketina dirbti toliau su kūro kokybės direktyva? Gal e, jau komisija galėtų pradėti aiškiau mums kalbėti apie tai, kokie yra jos ketinimai. E, tie dalykai man yra aktualiausi, manau, kad daugeliu kolegų taip pat. Matome, kad tai, ką siūlo komisija, labai susilpna galimybės užtikrinti uh, žemesnės emisijas iš kūro ir dėl to mes siūlome e, pasipriešinti šiam pasiūlymui. Būtų labai įdomu išklausyti komisijos, e, kodė, jos paaiškinimo apie priežastis tokio pasiūlymo. Taip pat kokio sulaukta spaudimo iš Kanados vyriausybės Mes žinome, kad kai ES vedė darybas dėl laisvosios prekybos sustarimo su Kanada, e, ten yra e, numatyta nuostata dėl valstybės e, investuotojų ginčių. Norėčiau, kad komisija paaiškintų, ar neketinama paduoti, kad, kad numatoma teismo byla nėra susijusi su komisijais. E, E, su komisijos skaitinimais ir ar mano minėtas kanadiečių atvejs pradžioje nėra su tuo taip pat susijęs. Ponas Gerbrandi, ačiū pirmininkė. Dėkuoju kolegai pas Eikhurt už jo pasisakymą, tai reiškia, kad man nebereikės kartuoti daugelio dalykų. Pirmiausiai, noriu, kad mes išvengtume bet kokio nesusipratimo. Mes neprieštaravome kūro kokybės direktyvai kaip po tokiai. Mes priešinamės e, tam, kaip įgyvendinamas 7a straipsnis, kaip jį gyvendina komisija. Reikia tai labai aiškiai pasakyti. Mes nesame prieš kūro kokybės direktyvą. 2000 2008-2009 metais patvirtintas klimato priemonių paketas, bet didžioji dalis jų dar neįgyvendinta. Kodėl mano frakcija e, prieštarauja komisijos gyvenimo sprendimui? Tai yra susijęs su Europos politikos priemonių patikimumu, tvirtumu. Turime kalbėti apie mokslą kaip mūsų sprendimų pagrindą, bet kalbame ne tik apie e, aplinkos saugos mokslą. Reikia galvoti ir apie ekonominės, socialinės pasiekmes mūsų politinių priemonių. Kas atsitiko po 2011 metų spalio? Tuomet komisija apsisprendė dėl septinto. E, straipsnio gyvenimo, tai yra kūro kokybės direktyvos 7 straipsnio gyvenimo, bet e, pasiūlymą užblokavo taryba, nes buvo sakoma, kad nebuvo atliktas pakankamai išsamus poveikio vertinimas ir komisija po to pateikė naują poveikio vertinimą, tačiau rezultatai to poveikio vertinimo buvo lygiai tokie pas kaip ir pirmojo. Tai e, reiškia, kad e, naftos produktų dervų skalūnų e, naftos e, vartojimas e, susijęs su tokiomis pat emisijomis. Ir užuot komisija pati rimtai žiūrėsi į poveikio vertinimą, E, prieš keletą savaičių apsisprendė dėl naujo dalyko. Ir naujų pasiūlymų e, visiškai nusigrėžiama nuo apskaitos pagrystos šaltiniu. Norėjau paklausti komisijos, kodėl buvo taip iš kardinaliai pakeistas požiūris, kodėl, e, kai buvo atliktas jūsų pačių poveikio vertimas, pateiktas būtent toks pasiūlymas. Norėčiau, kad paaiškintumėte. Norėčiau kreiptis į tarybą ir pasidžiaugti, kad tarybos atstovų yra pas mus šiandieną, nes netaip ne dažnai taip būna, kad mm, pirmininkaujantį šalis dalyvautų tokiuose diskusijose. Ir noriu paklausti tarybos, ką jūs ketinate dabar daryti. Jūs matėte antrąjį poveikio vertinimą, kurio buvo paprašyta ir išvada yra viena. 2011 metų komisijos pasiūlymuose. Dabar komisija visiškai pakeitė savo požiūrį. Aš įsivaizduočiau, kad taryba nėra labai laiminga dėl to ir tikriausiai prašys komisijos grįžti prie pirminio pasiūlymo. Taigi toks mano klausimas e, tarybai. Antras pastebėjimas. Kova su klimato kaita yra susijusi su investicijomis. Kur mes investuosime, kokią sritį? Investuoti į iškastinį kurą, kuri susijęs su aukštomis CO2 emisijomis, nebūtų labai protinga. kodėl e, numatytos e, skirtingos vertės e, alyvai, skalūnų alyvai dervoms, tai yra šaltiniai, kurie susijęs su aukštomis emisijomis reikėtų mažinti investicijas į šias rūšis, kurios susijusios su aukštomis emisijomis, kurios yra taršios. Mat, su naujų komisijos pasiūlymų e, finansininkai naftos bendrovės skatinamas tarsi investuoti į tas taršias sritis. Taigi klausiu tarybos ir komisijos, kaip mes įgyvensime pačių savo tikslus dėl klimato ir energetikos. Uh, jeigu skatiname investicijas į labiausiai taršias e, naftos ir naftos produktų rūšis. Taigi tokie mano klausimai tarybai ir komisijai. To... Dabar žodis komisijos atstovams, kad jie galėtų sureaguoti į mūsų kolegų e, išsakytus prieštaravimus. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena. Dėkoju už labai tikslius, aiškiai išsakytus klausimus. Aš manau, kad pradėti reiktų nuo to, kad šį klausimą svarstame jau kurį laiką. Ir kai pradedamos konsultacijos 2009 metais, buvo 2010 metais susitikta su interesuotais asmenimis, vyko diskusijos su valstybėmis narėmis, kuro kokybės komitetu ir nebuvo nepavyko susitarti 12-13 metais, po to atliktos buvo kitos studijos, daugiau konsultacijų įvyko, taigi įdėta nemažai pasnagų į šį pasiūlymą. Ir mes visi tikrai labai norime, kad būtų užbaigtas svarstyti šis klausimas. Aš suprantu, kad nusivylimų yra nemažai ir trūksta paskutinio paketo, kad įgyventume 8-9 metų klimato kaitos paketą. Tačiau, kai šiame komitete lankiausi sausio mėnesį, pažadėjau, kad dar ankstesnės kadencijos komisija pateiks pasiūlymą, taip ir įvyko, taip pat sakiau, kad nebus įmanoma tą padaryti per ankstesnės kadencijos, e, parla, ankstesnės kadencijos parlamente, tas irgi pasiteisino. Dabar turime gyvybingą pasiūlymą, jis buvo aptartas taryboje, dabar e, parlamentas jį svarsto ir aš labai džiaugiuosi galėdamas išsakyti savo nuomonę apie tai. Norėčiau sureaguoti į konkrečius klausimus. Kodėl mes išbraukėme požiūrį grindžiamą į kūro rūšį. Pirmiausia, mums nepavyko susitarti 2012-2013 metais dėl to. Antra priežastis, kai mes atlikome poveikio vertinimą, tą, kurį jūs matėte, ten e, buvo įrodyta, kad e, tokio požiūrio pritaikymo kaštai nebus proporcingi gautai naudai. Taigi mums reikia proporcingo atsakymo, proporcingos reakcijos, nes kaip e, išsakyta, yra išsakyta tri, tri, klimato energetikos paketo iki 30 metų gairėse komisija neketina siūlyti mažinti šiltnamio efektą sukeliančio kūro emisijas iš iš e, e, iškasnio kūro pasaulyje po 20 metų. Kalbant apie konkrečias vertes. Vėlgi mes labai atidžiai pasvarstėme situaciją, tai yra viena iš opcijų, kuri buvo apsvarstyta poveikio vertinimo studijoje, kitose atliktose studijose ir išsiaiškinome, kad nėra vienos bendros sistemos, kad būtų galima paskaičiuoti konkrečias emisijas. 250-230 įvairių sistemų yra taikoma pasaulyje įvairių įmonių. Tai reiškia, kad komisijos gauti duomenys buvo labai skirtingi Ir dėl to labai sudėtinga valstybėms narėms patikrinti tą informaciją, nes būtent jos yra atsakingos už tai, kad ta informacija būtų e, gaunama ir perdodama komisijai. Taigi, tokiu pagrindu mes ir nusprendėme, kad šis požiūris nėra proporcingas gautai naudai, tikėtinai gauti naudai. Dabar dėl Kanados. Mes visi kalbėjome su Kanados atitinkamomis institucijomis pastaraisiais metais ir aišku, jie patikė nemažai argumentų Jie surengė daug seminarų ir bandė mus įtikinti. Ir kai kurie klausimai, kuriuos iškėlė, mes tam pritarėme, mes suprantame, kad bitumas, bitumo e, emisijos yra didesnės nei kalbant apie kitą kūrą. Tačiau mes taip pat suprantame, kad nafta, kuri išgaunama Šiaurės jūroje, ji išgaunama kur kas švariau nei Nigerijoje ar buvusioje Sovietų sąjungoje, kur jų išgavimo em, poveikis aplinkai būtų kur kas didesnis. Taigi to, tame pasiūlyme mes bandome ir atsižvelgti į tą įvairovę gavybos emisijų įvairovę. Nes tai, ką siūlome ateityje dėl naftos, būtent mes pasigrin... E, pasitelkėme naftos tam tikroms kategorijoms, priklausomai nuo to, iš kur ji yra išgaunama tam, kad naftos gavybos įmonės galėtų pateikti informaciją apie tai, kiek buvo išmesta emisijų išgaunant konkrečiai tą naftą. Toliau kalbant apie kitus klausimus, investicijų gairias, turime nepamiršti kas teigiama 2009 metų kuro kokybės direktyvoje, devintoje konstituojamoje dalyje, ten teigiama, kad emisijos, naudojant e, biokūrą ir alternatyvų kūrą, deginimą ir panašiai, e, atsinaujančią elektros energiją ir taip, ir taip toliau. Taigi mes jau nukreipiame investicijas į tas rytis, nes reikia siekti 6 procentų tikslo. Uh, Tačiau mes taip pat pripažįstame, kad yra nemažai sunkumų ir jų atsiras dar daugiau po 20 metų. Dėl to įsivaizduojame, kad atsinaujančios energijos tikslai, kurie nustatyti buvo tarybos prieš 10 dienų, čia vėlgi reiks nemažai investicijų į atsinaujinantį kūrą ateityje. Taigi, tai reiškia, kad investicijos yra orientuojamos tą kryptimį. Dėkuoju, pirmininkė. Give... Dėkoju. Dabar žodis tarybai. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, taryba gavo parlamento pageidavimu šį dokumentą praeitų metų spalio 7 dieną, šių metų spalio 7 dieną, tai yra komitologijos procedūra ir tai, kas nutiko 2012 metais, kai tas pasiūlymas užstrigo komitete ir niekuomet nepasiekė tarybos lygmens. Na, o komitete 120 balsavo prieš, 120 susilaikė, 85 balsavo už. 89 balsavo už. Taigi balsavimo rezultatai buvo gan neįgiami, kaip matome. Komisija peržiūrėjo tekstą, patikė naują variantą. Ir mes spalio 8-23 dienomis peržiūrėjome tą komisijos pasiūlymą ir pavienės delegacijos prašė paaiškinimų. Aišku, ne visos pozicijos yra suderintos, buvo nemažai išsakyta kritikos iš tam tikrų delegacijų pusės, bet bendrai komisijos e, pasiūlymas nesukėlė ypatingai neigiamos reakcijos. Dabar vertinant delegacijų komentarus, galima pasakyti, kad daugiausia buvo kalbama apie tam tikrus konkrečius dalykus, e, termin, terminus, ypač apie tą problemą, kuri kyla dėl to, kad procedūros nėra suderintos. Kalbant apie emisijų mažinimo planus, naftos gavybą, buvo keliamas klausimas, kaip paskaičiuoti emisijų mažinimą naftos gavybos srityje. Taip pat buvo iškilo problemų dėl atskai, atsiskaitimo, būtent kaip turėtų atsiskaityti operatoriai ir valstybės ir bendrai keičiantis nuomonėmis ir kai delegacijos bandė išsakyti savo komentarus ir pastabas, tuomet e, taryba pritarus komisijai šiek tiek e, pakoregavo tekstą. Tas tekstas buvo šiek tiek pakeistas dėl to, kad, e, kaip žinote, kadangi čia taikoma komitologijos procedūra, procedūra labai sudėtinga keisti komisijos pasiūlymą dėl terminų, dėl laiko trūkumo. Dėl to taryba atsisakė galimybės teikti bendrą ataskaitą, kurią teiktų ir operatoriai veikiantys skirtingose valstybėse narėse. Ir tekstas buvo papildomas konstatuojamąją dalimi, kur buvo kalbama apie tai, kad reikalingos gairės tam, kad būtų galima nustatyti atskaitų, atskaitomybės ir ataskaitų klausimą. Taigi, kaip sakiau, tie pakeitimai, modifikacijos buvo nedidelės. Ir dabar Lapkričio 13 dieną bus pateiktas tas klausimas nacionalinių parlamentų aplinkosaugos komitetams ir galiausiai korepere ir taryboje bus e, svarstamas klausimas, taigi iki gruodžio 7 viskas turėtų kaip ir būti užbaigta. Tai reiškia, kad dar liko mėnesis. E, tas mėnesis yra numatytas pagal komitologijos procedūrą. Taigi mes pažiūrėsime, kaip kas susiklostys taryboje. Tačiau gautų pastabų pagrindų galime spręsti, kad ši priemonė turi pridėtinę vertę. Geriau turėti tokią priemonę, nei apskritai jos neturėti. O kalbant apie paskaičiavimus, emisijų paskaičiavimus, ši priemonė yra labai svarbi, norint įgyvendinti kokybės, e, kuro kokybės direktyvą. Ačiū. Dėkoju. Dabar dar yra kolegų, kurie nori pasisakyti. Pradėsime nuo ponios bėdė. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išsakyti nusivylimą kartu kaip ir, kaip ir, kaip ir kiti kolegos dėl susiklošusios padėties ir to, kad kiek pasikeitė komisijos požiūris būtent dėl vitaminio smėlio ženklinimo. Tai yra labai uh, E, tarši medžiaga ir tos vertės e, įtraukimas į kuro kokybės direktyvą yra būtinas. Ir iš tarybos dabar išklausėme ir dabar, kalbant apie klimato kaitą ir veiksmus, kurių turime imtis tam, kad žala būtų mažesnė daroma planetai, mes turime nusigręžti nuo politikos. Ir aš suprantu, kad politika yra visur. Mes nusigrėžėme dėje nuo mokslinių įrodymų. Moksliniai įrodymai įro... teigia, kad uh, bituminis smėlis yra pats taršiausias kūro šaltinis. Ir mes ignoruojame mokslinius duomenis, sakome, kad viskas yra per sudėtinga, tačiau mano vertinimu mes planetą tiesiog išparceliuojame. Atliekamas poveikio vertinimas po poveikio vertinimo ir aukštesnės emisijų vertės yra nustatomos bituminiam smėliui ir panašiai. Ir Taip, teigiama, kad Nigerija teršia daugiau, nes sudėtinga paskaičiuoti gavybos emisijas ir panašiai. Mes, aišku, galime bandyti dirbti čia su Nigerija ir žiūrėti, kaip išspręsti tą problemą, tačiau kitaip mes niekaip nei, neišgausime tų, to bituminio smėlio, nepakengdami aplinkai ir galiausiai tas rezultatas yra baisus. Ir visa tai, aš prekybos komitete dirbau ankstesnėje kadencijoje, uh, Kai mes dėrėjomės su Kanada dėl laisvos prekybos susitarimo, daug apie tai buvo kalbama ir dar, susidarė įspūdis, kad Kanados spaudimas dėl bituminio smėlio buvo didžiulis ir mes bandėme tuos dalykus absoliučiai atskirti. Tačiau spaudimas iš Kanados pusės buvo milžiniškas ir mano klausimas štai koks. Mes apskritai nekreipėme dėmesio į mokslininkų įrodymus, bet mes taip pat nusinčiame signalą tiems žmonėms, kuriems tai rūpi Ir tikimės, kad taip nesitiks su e, dėrybomis dėl TTIP, dėl prekybos tarimo su amerikiečiais. Nes tai, kas nutiko su Kanados bituminių smėlio laisvos prekybos susitarimu, tie du dalykai buvo susijęti tarpusavyje ir mes visiškai kapituliavome ir neginėme planetos. Aš nežinau, kaip man reiks kreiptis į rinkėjus ir pasakyti, kad taip tikrai galiu patikinti, kad e, susitarimas su amerikiečiais ne, nebus e, tas sėtis, kur mes pasiduosime, nes turime jau patirties su Kanada. Ir praeitą mėnesį taryba susitarė dėl klimato tikslų 30 metams šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo 40 procentų iki 2030 metų. Kuro kokybės direktyva baigė galioti 20 metais, taigi liko šešeri metai. Ir man įdomu, ar verta toliau kalbėti apie kuro, kuro kokybos direktyvą, ar tiesiog pasakyti, kad, na, kaip sakė kaip žodėjo ponas Kanatė savo, Kanietė savo klausimuose, kad kad vienas pagrindinių jo prioritetų bus 30 metų klimato energetikos paketo įgyvendinimas. Tai galbūt mes turėtume pasakyti, kad kol kas negalime išsiaiškinti, kokia yra situacija su moksliniais e, įrodymais ir tiesiog palikti laiko ir bandyti kažką išgauti iš to, nes negalime palikti to bituminio smėlio ir tikėtis, kad galime jį traktuoti kaip eilinį kūrą. Amerikiečių miestai stebi, ką mes darome Europoje. Jie žino, kad federalinė valdžia gali tai leisti, nes jeigu mes pritarsime tam bituminiam smėliui tuomet, tai gali paveikti ir jų e, situaciją. Ir tai jeigu mes įleisime tą bituminį smėlį, nenustatysime tinkamų verčių, tai tas reiškinys pasklis po visą pasaulį. Taigi Europos parlamentas kas kart teigia, kad mes nenorime, kad ta medžiaga būtų leidžiama išgauti, nebent bus aiškiai žinoma, kokią žalą tai daro planetai. Ir parlamentas siunčia tą patį signalą komisijai ir tarybai, e, būtent teikdamas, kad to mes nenorime. Ačiū. Dabar žodis Belet. Ivo Belet. Sorry, Chairman. I was not sleeping, on the contrary. Atsiprašau, pirmininkė, nemigojau, priešingai. Mėly kolegos, šis klausimas tikrai yra nelengvas. Pirmiausiai, frakcijos vardu noriu aiškiai pareikšti, kad Europos Sąjunga turi atlikti savo vaidmenį siekiant mažinti taršą, siekiant e, sumažinti įprastinio kūro e, naudojimo apimtis, CO2, šiltnamio efekto dujų išmetimą ir tokių medžiagų kaip bituminis smėlis naudojimo kūro gamybai, kalbant apie klimato kaitos konferencijos rezoliuciją, noriu priminti, kad pritarime kolegos Gerbrandžio pakeitimui dėl šio klausimo. Vertinant komisijos pateiktą poveikio įvertinimą, konstatuojama, kad komisija pripažįsta, kad pasirinkta politikos, politinė galimybė yra pati paprasčiausia, tačiau e, poveikis aplinkai tuo pačiu yra didesnis nei e, pasirinkus kitus požiūrius, kurie buvo vertami taryboje. Taigi, taikant šią metodiką nėra kreipiamas dėmesys į e, skirtingas e, naftos atsargas skirtingose regionuose, taip pat nesižvelgiama į tokių medžiagų kaip bituminis smėlis naudojama kūro gamybai. Tačiau, kaip minėjo kolegos, Idealus pasaulis dažniausiai yra gero pasaulio priešas, taigi ką mes prarastume, jeigu atmestume dabartinį pasiūlymą mūsų vertinimu geriau būtų patvirtinti netobulas gairias ir metodiką užuot neturėjus nieko per artimiausius metus. Svarbiausias klausimas, kuris, į kurį reikia atsakyti, ar ši metodika, kuri yra siūloma, yra tinkama siekiant mm, gyveninti strategiją 2020 ir jos tikslus ir e, būtent tikslus susijusius su degalų kokybės gerinimu. Ačiū dabar, panas Farija. Ačiū pirmininkė. Prasant kolegų mintis ir vertinant naujausią komisijos pasiūlymą, e, pagal kurį siūloma nauja metodika siekiant apskaičiuoti šiltnamio efekto dujų išmetimo apimtis naudojant e, transporto priemonių degalus ir net kreipas dėmesys į e, didėjančias bituminio smėlio e, naudojimo kūro gamybai apimtis. Pagal direktyvos nuostatas 6 procentų šiltnamio efektų dujų apimčių sumažinimas būtų susijęs su būtinybė naudoti daugiau biokūro, o tai reiškia, kad per metus vairuotojai turės mokėti papildomą 6 milijardus eurų. Ar komisija galėtų e, pateikti priežastis, e, dėl kurių, arba įvardinti priežastis, dėl kurių teikia šį pasiūlymą. Rodrygės Rūvija dabar. Ačiū pirmininkė, degalų kokybės direktyva yra paskutinė 2009 metų energetikos paketo dalis, kuri dar nėra įgyvendinta, nes 2011 metų pasiūlyme, nes jis tai susijęs su bitmės mėjo naudojimu, 2011 metų pasiūlyme buvo du elementai susijęs su ne, netradicinių, netradicinių degalų naudojimo ir būtinybę atsižvelgti e, į šiltnamio efekto dujų išmetimo kiekį. Per praėjusius metus dėl JAF ir Kanados spaudimo teikiamas e, teisės akto pasiūlymas pagal kurį būtų galima naudoti bituminį smėlį ir kitokis e, iškastinio kūro išteklius, kurie prisideda prie taršos didinimo ir poveikio aplinkai didinimo. Taigi komisija galėjo teikti kitokį teisės akto pasiūlymą, tačiau pasidavė naftos koncernų spaudimui būtina komisijos pasiūlymą atsižvelgti į bituminio smėlio importą ir į e, kitus žalingus aspektus. Vienos e, žinomos aplinkos sauginės nevyriausybinės organizacijos taskaitoje teigiama, kad JAF ir Kanados naftos koncernų atstovai dėrėdamėsi su ES pasiekė kad būtų e, sumažinti atitinkami šino efekto apimtis mažinantis tikslai degalų kokybės e, direktyvoje. Taip pat ir mano šalies Repsol naftos koncerno pastangomis buvo siekiama netokias griežtas degalų kokybės direktyvos nuostatas patvirtinti, jeigu įsigalios siūlomos priemonės masiškai bus importuojama į Europos Sąjungą, importuojami degalai, kurių gamybai buvo naudojamas bituminis smėlis. Repsol koncernas to tarpu irgi siekia iš Kanados į Ispaniją <clears throat> importuoti bituminį smėlį, kad gamintų degalus ir e, Viena repsol perdirbimo gamykla taip pat yra ir mano rinkimo apygardoje, kurioje pastebimas didelis e, susirgymų įvairių <clears throat> skaičius gyventojų tarpe. E, Bitminės mėlyje yra sunkių metalų, nikelio ir kitų taip pat benzolio. Tai yra medžiagos e, kenkiančios sveikatai ir bitminis mėlis, kuris naudojamas degalų gamybai turi būti įkaitinamas iki aukštos temperatūros ir dėl to išsiskiria į aplinką papildomų toksinių medžiagų. Komisija tuo tarpu savo pasiūlymų palieka laisvas rankas naftos koncernams elgtis kaip tinkamiems, o naftos koncernai turi dėti pasangas, kad sumažintų šiltnamio efekto dujų išmetimą. Hmm kadangi mūsų transporte šiuo metu daugiausiai naudojamas e, iš naftos gaunami, naudojami iš naftos gaunami degalai ir dėl to labiausiai kenkiama aplinkai. Prie savo kadencijos pabaigą komisijos pirmininkas Baroso paragino nebenaudoti tokiu dideliu mastu taršių degalų Europos Sąjungoje. Nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos ragina nustatyti privalomus tikslus tam, kad iki 2020 metų iš transporto sektoriaus būtų mažinama atmosferos tarša. Aš tik tai raginu komisiją atsižvelgti žmonių pageidavimus ir nustatyti privalomus tikslus ponas Torvalds. Aš pirmininkė, galbūt vienas dalykas išaiškėjo šioje diskusijoje. Komisijos negalime apkaltinti per dideliu nuoseklumu. Ir e, tai mūsų tačiau labai nestebina. Komisija teigia, kad negalėjo susitarti dėl bendro vardiklio, siekiant įvertinti pirminį e, degalų gamybos šaltinį. Tai veikiau liūdėja apie politinį arba protinį neįgalumą. <clears throat> Kitame dešimtmetyje iš Turkų į Stokholmą e, plaukintis keltas turės pateikti informaciją apie visus savo krovinius, dviračius, kuriuos veža ir taip toliau, kai kuriuose transportos rytise, kai, jau, su transportu susijusiuose srityse yra labai griežtų reklamų, tačiau kitos rytis, kuriuose susidurima su politinėmis problemomis, teigiama apie jas kalbant, kad nesusitarima dėl bendrų vardiklių. Taigi, čia aš ir kalbu apie protinį neįgulmą. Galbūt mes galėtume nustatyti tam tikrą šiltnamą efekto dujų išmetimo indeksą ir taikyti jį kai kurioms pramonės sritims tam, kad galėtume įvertinti, e, kiek šiltnamą efekto dujų jūs išmetate aplinką nieko nedarydami komisijai. Ponas Groti, ačiū. Noriu pasveikinti lobistus e, bituminio smėlio, e, kurie atliko puikų darbą. Turime pareikšti prieštaravimą, e, nes degalų kokybės direktyva, vertinant pagal 2009 energetikos paketo įgyvendinimo apimtis, yra labai svarbi. Šio paketo įgyvendinimas buvo susilpnintas komisijos ir komisija galbūt vadovavosi siekiu savo pasiūlymus teikdama pasirašyti laisvos prekybos susitarimą su Kanada. Tačiau dabar mums kėl klausimas, jeigu atmesime, tai nieko neturėsime, jeigu patvirtinsime, tai mums turės būti gėda dėl savo požiūrio į bituminio smėlio naudojimą. Taigi dabar turime pasirinkti tarp maro ir choleros. Ir svarstant ankstesnius darbo tvarkės klausimus jau pastebėjome, kad šioje kadencijoje parlamentui yra labai e, svarbu, kad kuo mažiau klausimų būtų sprendžiama pagal komitologijos procedūrą, kad mes galėtume e, kuo daugiau sprendimų priimti, nes galiausiai pasieksime tokį tašką, kai nei vienas parlamento narys nenorės balsuoti nei už, nei prieš. Frakcija diskusijos šio klausimu dar nebaigtos, mes jas pratesime Tačiau dar kartą noriu pasveikinti bituminio smėlio naudojimo lobistus su puikiai atliktų darbų ir dabar komisija pateikė mums pasiūlymą dėl teisės aktų, dėl kurio turėtų būti gėda ponui Aigautų žodis. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Manau, kad pirmasis diskusijos buvo pakankamai kokybiškas, norėčiau grįžti prie vienos komisijos atstovų minties, Nežinau, kaip ją reikėtų įvertinti, tačiau manau, kad galima palaikyti įžeidimu toj komisijos elgesi, kuomet jie atsakydama į parlamento klausimus, e, jie visiškai kitą metodiką sąnaudų apskaičiavimo pateikia, nei e, anksčiau savo pateiktame poveikio įvertimą jūs naudojate neproporcingų sąnaudų 2011 metų galimybių terminologiją. Tai yra pirminis komisijos pasiūlymas. Tik jeigu vertintume komisijos užsakytą poveikio įvertinimą, galiu tik, galiu tik pacituoti kai kurias vietas iš šio poveikio įvertinimo, nes tai galbūt galėtų mums e, diskusiją e, pasukti sažiningesnę linkme. Kalbama apie nuostatų gyvendinimą ženkliai nepadidinant bendrų sąnaudų, tačiau na, taip pat atkreipimas dėmesys, kad papildoma administracinė našta valstybių narių institucijoms yra neįskaičiuota, kalbant apie degalų kainas degalinėse. E, tai papildomos sandos vertinamos kaip nepakankamai didelis tam, kad rinkos, pakeistų rinkos struktūrą. Taigi tai yra poveikio aplinkai įvertinimo citatos, o komisija tuo, tuo tarpu kalbėjo apie neproporcingai didelio masto papildomas sąnaudas. Galime daryti tik tai dvi išvatas arba komisija vadovaujasi kitų poveikio įvertinimu. Norėčiau sužinoti, koks tai būtų, arba komisija sąmoningai nori diskusiją pakreipti klaidingą linkmę tam, kad mes pritartume komisijos teikiamam pasiūlymui. Tai politinių požiūriu e, galbūt priimtinas dalykas, tačiau tokiu būdu siūlau necituoti arba nesiremti poveikia aplinkai įvertinimu, nes aš tikrai nenorėčiau, kad man būtų meluojama ir visi turėtume tą puikiai suvokti. Ačiū. Pons Pots dabar kalbės. Dėl to būdė velmi krátke. Ačiū, pirmininkė. E, noriu kai ką trumpai pasakyti. Prieš porą ar trejatą metų kalbėjome apie pieno rūkštį. Tuomet sumažinome Europos standartus. Taip atsitiko, e, nes iškilo problemus dėl prekybos tam tikrą e, šalimi. Paskui buvo kalbama apie veterinarijos standartus E, bet paskui buvo įdėktos tam tikros procedūros ir mm, skerdimo metu gyvūno buvo atrastas būdas, kaip atsikratyti mm, šios rūkšties. Tiksliau plaunamas buvo skerdenos pieno rūkštimi. O dabar dėl šių pasiūlymų manau, kad tai yra E, specialiai padaryta komisijos visi pasiūlymai. Dabar suteiksiu vėl žodį komisijos atstovams. Manau, kad komisija turės mums ką pasakyti. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Dėkuoju dar kartą, kad suteikite man žodį. Esu patenkintas klausimais, pastabomis. Pradėsiu nuo proceso. Kolegos iš tarybos taip pat kalbėjo apie tą procesą. Mes dirbame pagal komitologijos procedūrą. Komisijai nepavyko užsitikrinti 2013 metais teigiamą neigiamą balsavimo um, ir dėl to jį privalėjo pateikti pasiūlymus tarybai, tas buvo padaryta, o parlamentas nagrinėja šį pasiūlymą. Parlamentas taip galėtų balsuoti prieš šį pasiūlymą, jeigu bus nutarta taip daryti ir tuo metu komisija turės pradėti darbą vėl komitete. Turime penkerius metus. E, prieš dėkdami metodologiją, kad pasiektume 20 metų tikslus ir e, nebūtų kažkas taip jau labai e, baisaus, mes turime dar laiko, jeigu reikėtų priimti iš naujo sprendimus. Dėl 6 procentų, kaip galime pasiekti te tą tikslą. Biokūras yra viena iš galimybių. Kita galimybė būtų sumažinti metano deginimą, taip pat išleidimą e, elektros e, naudojimas transporto priemonėse, suskystintos dujos, tai taip pat padėtų sumažinti emisijas. Yra E, įvairių būdų, kurie leistų užsitikrinti 6 procentų e, tikslą, e, išskirtinai nepasikliaujant biodegalais. Manau, kad taip pat svarbu yra pabrėžti, jog, jog šis teisės aktas baigė galioti 20 metais. Tiems metams numatytas 6 procentų tikslas pagal 2010 metų rodiklius e, buvo išreikštas rūpimas, ar ateityje, kaip ateityje bus su šiuo tikslu. Mes siūlome atskaitomybės sistemą, tai leis mums sužinoti e, CO2 turinį įvairiame kure, kuris bus naudojamas. Ir ar tai bus e, nafta iš Venezuelos, Nigerijos, Šiaurės jūros, Libijos, Kanados, uh, labai svarbu yra turėti informacijos, kurią galėtume panaudoti, kad galėtume pasižiūrėti, kiek tas kūras prisideda ar neprisideda prie mūsų tikslų mažnymo 20 metais. Ir mes turime pabrėžti, kad turime turėti perspektyvą ateičiai. Tai Aš tikrai neturėčiau dabar pradėti kalbėti apie e, CETA ar TTIP ar panašius prekybos susitarimus. Aš žinau, kad Kalifornijoje yra žemų CO2 e, misijų standartas ir ten yra labai daug problemų įgyvendinant šį tikslą. Nežinau, ar amerikiečiai labai entuziastingai e, sutiks europiečių galimą pasiūlymą dėl emisijų mažinimo, jeigu jis toks būtų padarytas. E, Dar reikia pasakyti, kad kai aš kalbu apie proporcingą reagavimą, mes turime 20 metų tikslus ir nėra galvojama, kad po 20 metų nieko nebus. Apie tai komisija ir galvoja pateikdami pasiūlymą. Mes pirmiausiai teikėme pasiūlymą, kuris e, galios daugiausiai septynius metus, valstybės narės įdėks tai savo teisės aktus ir paskui ketverius metus dar uh, jis bus taikomas, bet e, iš tikrųjų mes įgyvendame labai komplikuotas procedūras, patikros procedūras ir tai nėra proporcinga tam, ką mes pasieksime per visą šį procesą. Ir aš atrodo, kalbėjome apie 79 milijardus e, eurus ir papildomai 4 centai tai būtų už e, benzino litrą. Man atrodo, kad tokie skaičiai minimi poveikia vertinime. Ačiū pirminkė. Ačiū. Manau, kad dabar galime e, jau baigti nagrinėti šį klausimą ir žengti toliau. Periname prie kito klausimo. Kviečiu visų agentūrų vadovus ateiti į salės priekį, atsisėsti priekyje, kad galėtume pradėti svarstyti klausimą susijusį su agentūromis.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 Cari colleghi, così come. Kolegos. Koordinatoriai tikriausiai e, prisimena, kad per posėdį rugsėjo mėnesį buvo sutarta surenkti susitikimą su agentūrų vadovais. Tų agentūrų, kurių veikla yra susijusi su mūsų komiteto darbu. Ir dabar tokį susitikimą surengėme. Jis vyks pagal tam tikrą tvarką. Mes šiandieną nusprendėme pirmiausiai išklausyti e, bendro, bendrų pasisakymų visų agentūrų ir bus dvi dalys. Pirmiausiai cheminių medžiagų agentūros vadovas pasisakys, Taip pat EA e, vadovas. O paskui antroje dalyje maisto saugos vaisto agentūros ir EMA vadovai pasisakys. Mm, bus pristatyta agentūrų veikla E, kadangi mūsų komitete dirba daug naujų narių, jie galės išklausyti pasisakymus, sužinos, ką e, veikia agentūros, kokie jų darbo e, metodai. Ir dabar pris, suteiksiu žodį ponui Dansit, kuris kalbės 10-15 minučių. Tai yra cheminių medžiagų agentūros vadovas. Sveiki visi. Norėčiau kolegų iš kitų agentūrų vardu padėkoti už kvietimą, už tai, kad suteikėte galimybę mums pristatyti mūsų visų bendrus darbus. E, Pirmiausiai noriu padėkoti pirmininkui, ponui Levijai, taip pat ir būsiam pirmininkui, ponui Griūti, kuris e, iškristalizavo mintį surenkti tokį susitikimą. Aš norėčiau prisistatyti. Aš esu Girdanset. E, cheminių medžiagų agentūros vadovas, e, manęs buvo prašyta prisistatyti visų kolegų vardų, gal aš vyriausias, bet uh, E, kiti sakys, kad gražiausias, tačiau jūs patys nuspręsite paskui. Mano trumpo pasisakymo tikslas yra pristatyti jums mūsų veiklą piliečių labui. Pradėsiu nuo prezentacijos. Atsiprašau, iškilo techninė problemėlė. Manau, kad galima viską sureguliuoti iš kompiuterio. Tuoj pamatysime pirmąją skaidę. Tuoj pamatysite, kai ką, štai matote nuotrauką. Matote tokį paprastą sceną, paprastą vaizdelį, pikniką. Šeima su draugais susirinkę parke. Atrodo, tai nieko bendro neturi su penkių agentūrų veikla, bet įspūdis yra neteisingas, nes jeigu pasižiūrėtumėte atidžiau, pamatytumėte, kad žmonės valgo kažką ir EFSA, maisto saugumo agentūra, veikianti paro, užtikrinta maisto saugumą. Žaislai, e, kurie žaidžia vaikai, drabužiai, e, patiesalas taip pat yra saugesni dėl to, kad e, mūsų cheminių medžiagų agentūra veikianti Helsinkyje prižiūri saugą cheminių medžiagų. Žmonės taip pat džiaugiasi sveika aplinka, o E, Kopenhagoje veikianti aplinkos agentūra taip pat e, prižiūri aplinką, aplinkos kokybę. E, žmonės jaučiasi saugus dėl to, kad vaistų agentūra užtikrina jų sveikatą. Matome, kad piknikas vyksta vasarą, e, žmonės e, sėdi ant žolės, aplinkui tikriausiai skraido uodai ir gal yra kur nors žolėje erkių. Europos lygų kontrolės ir prevencijos Stoholme tikslas yra sumažinti pavojų e, žmonių užsikrėtimo nuo tų gyvūnų ir taip pat reikia pasakyti, kad net šuva yra apsaugotas, nes e, maisto saugumo agentūra, vaisto agentūra, veikianti Londonė, irgi užsima gyvūnų sveikata. Taip pat kaip kad jūsų apsauga ir jūsų bendrapiliečių. Mūsų darbas yra svarbus. Mes siekiame užtikrinti europiečių sveikatą, gerovę, taip pat aplinkos gerą kokybę. Mes teikiame konsultacijas, kurios pagrįstos pirmiausia mokslininkų išvadomis. Mūsų penkios agentūros tą daro kiekvieną dieną. Galbūt mūsų veikimo teisinis pagrindas yra skirtingas, tačiau mūsų tikslai yra bendri. ir kaip mes e, sukūrėme papildomą vertę suinteresuotiems asmenims. E, viską galima sužinoti iš e, puslapių internetinių agentūrų. ES piliečiai yra saugomi, apsaugomi vienodai, nes e, galioja bendri standartai. Mes pateikėme išsame mokslininę informaciją, kad būtų galima ją pagrysti sprendimus ir kad mes galėtume konkuruoti pasaulinio mastu. E, jeigu vieną kartą ES lygmenių kažkas padaroma, tada nereikia piliečiams daug kartų mokėti dėkiantis iš naujo tą pačią priemonę. Taigi kaip mes užtikriname tą papildomą vertę. Mes sutelkėme geriausius mokslininkus iš visų valstybių narių, dėl to valstybės narės naujojasi geriausią ekspertinę informaciją ir politikos sprendimų prieimėjai e, priima sprendimus turėdami geresnę informaciją kuri yra neprikla, iš nepriklausomų šaltinių. Mes taip pat suteikėme europinę perspektyvą veiksmams. Kaip jums galime padėti? Mes esame savo srities specialistai. Galime dalytis techninę mokslinę informaciją, rengiant jūsų trūknamiems teisės aktams. Taigi mes gyvename jūsų idėjas. Mes taip pat galime pasidalyti savo žiniomis apie jūsų teisės aktų įgyvendinimą. Įgyvendinimą paprastai atlieka valstybės narės, mes taip pat dirbdami kolektyviai. Mes galime dalytis techninę mokslinę informaciją, kuri skirta jūsų politikos priemonių ir programų gyvendinimui. Ir tokiu būdu tiesiog jums pateikti informacijos apie buvusių kadencijų veiklą, ankstesnių kadencijų veiklą. Mes taip pat galime padėti jums atsakydami į konkrečius jūsų klausimus ir raginame jūs kreiptis į mūsų tais klausimais. Uh, matote dabar penkis visus vadovus, kurie pristatys jums savo agentūras. Jūs taip pat prie salės rasite medžiagos daugiau apie mūsų darbą ir kontaktinės detalės. Mes e, raginame jūs naudotis bendru mūsų puslapiu ir e, bendrauti su mumis. Labai jums ačiū už E, pasisakymą, už prezentaciją. Europos aplinkos agentūros vadovas kalbės kitas, e, kaip kitas kalbėtojas, e, tai yra Hansas Bruniks. Prašom. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai malonu pristatyti Europos aplinkos agentūros darbą. Tai yra viena iš penkių agentūrų, kurias ką tik tai pristatė Gerdanset Mūsų agentūros uždavinys yra pateikti aktualią, savalaikę, tikslinę ir patikimą informaciją politikos sprendimų prieimėjams ir visuomeniai apie, apie klimato politiką, klimato kaitą, tvarę plėtrą. Kai kalbame apie politikos sprendimų prieimėjus, turime galvoje europinį lygmenį, mes dirbame e, puikiai su komisija, parlamentu, taryba, taip pat bendravome ir su kitomis institucijomis E, teikiame duomenys informaciją apie aplinką, bendraujame su Eurostatu, e, Jungtinių mokslinio tyrimų centru ir kitomis institucijomis. Taip pat bendraujame su valstybėmis. 33 e, šalys yra agentūros narės, 28 valstybės narės, taip pat Islandija, Norvegija, Lichtensteinas, Turkija ir Šveicarija. Mes teikiame tikslinę kryptingą informaciją nacionaliniu mastu ir taip pat e, bendraujame su visuomenės atstovais. Mūsų tikslas e, pagerinti Europos aplinką, remti tvarę plėtrą, tai yra platesnis požiūris ir mes e, vadovavomės juo savo darbe. Mūsų tikslas yra stiprinti žinių bazę, e, kuri e, leidžia įgyveninti tam tikras politikos priemonės. Ta daroma Europos lygmenių, e, teikdami informaciją apie įgyvendinimą. Aš kalbu apie maždaug 500 teisės aktų aplinkos ir klimato politikos srityje. Tai mes teikiame informaciją apie dabartinę padėtį, apie tai, e, kaip mums sekasi siekti tikslų, gyventinti standartus ir normas. Mes e, daug dėmesio pastaruoju metu skiriame politikos priemonių vertinimui, žiūrėdami tai, į tai, kas pasiteisina, kas ne ir galvodami apie tai, kaip galima geriau įgyventi priemonės. Mes taip pat esame vienas iš pagrindinių žinių centrų, siekiame e, paremti ilgalaikį iššūkių tikslų įgyvendinimą. Uh, E, žiūrime, kaip Europoje viskas klostosi per pasarusius metus. Ir galiausiai mes norime būti pagrindinė organizacija Europos lygmenių, kad palengvintume keitimąsi žiniomis, stiprindami pajėgumus. Mes dirbame per taip vadimą IONET, e tai yra 39 šalių tinklas, e, kuriame dirba labai daug ekspertų, dirbame su e, Eurostatu ir kitomis organizacijomis. Mes bendravome su mokslininkų bendruomenė. E, ir e, turime tam tikrą modelį, pagal kurį keičiamas informacija, ekspertize ir tai yra tarsi pavyzdys kitoms šalims, kitoms tarptautinėms organizacijoms, pavyzdžiui, ASEAN ir kitos struktūros e, laiko mus modeliu šioje srityje. Mes taip pat e, galvome apie tris laiko perspektyvas. ES pirmiausia galvojame apie aki mūsų pareigos teikti informaciją apie oro, vandens kokybę, pramonės taršą, klimato kaitos e, pasiekmių švelnimą, e, transporto, aplinkos, sveikatos duomenys teikti. Tai yra klausimai susiję e, su aplinkos kokybė plačiaja prasme. Ir mes teikėme ataskaitas, su kuriomis jūs galbūt gerai pažįstami. Mes taip pat galvojame apie 20-30 metus ES darbo tvarkį tvarkė 20-iesiems e, dėl klimato ir energetikos ir apie platesnius tikslus. Ir taip pat galvojame apie darbo tvarkę iki 30-ųjų metų bioįvairovę, klimato, energetiką, išteklių veiksmingumas. Mes siekime pateikti informaciją, suteikti daugiau žinių, kurie pagrįstų sprendimus susijusius su šia 20-30 e, metų darbo tvarkė. Taip pat e, gyvenama ir aplinkos saugos veiksmų programa ir mes galvojame apie ilgalaikę e, viziją žemų CO2 emisijų viziją tvarių ekosistemų, viziją ir taip pat sekame globalę darbo tvarkę dėl siekiant tvarių tikslų, tvaraus vystimosi tikslų. Matote e, dabar e, diagramą, kurioje atsispindi septintosios aplinkos saugos veiksmų programos elementai. Mes siekėme sustiprinti socialinę ekonominę sistemą, kuri e, atsižvelgtų į socialinius poreikius, suskurtų tam tikrą E, vertę ir ta ekosistemas yra viena iš, vienas iš svarbiausių elementų. Mes galvojame apie visuomenės e, poreikius ir e, žiūrime iš naujo į socialinę ekonominę sistemą pereinamojų laikotarpių. Tai yra um, žiedinės ir žaliosios ekonomikos esminiai dalykai. Ir mes savo informaciją šioje srityje norime padėti politikos sprendimų prieimėjams. kitų metų kovo mėnesį mes paskelbsime penkerių metų apžvalgą apie Europos aplinką. SOER ataskaita. Taip vadinsis šis dokumentas. 87 ataskaitos maždaug keturių puslapių atsispindės tame dokumente, bus kalbama apie apie pagrindinės tendencijas. E, reikia taip pat pripažinti, kad ES e, aplinkos saugos rytyje neveikia atskirai, neveikia e, vakume, bet turime galvoti apie tai, ką, kiek gali padaryti ES. Taip pat 25 briefingai bus pristatyti pagal atskiras temas, transporto sistemas, miestų sistemas, e, gamtos kapitalą, žalį ekonomiką ir kitus elementus. E, devynios pagrindinės temos - oro tarša, klimato e, kaita, biovairovė, spaudimas žemės ūkio aplinkai. Tai bus nagrinėjama, kalbėsime apie 39 Europos valstybės ir Kiekvienai šaliai bus pateikta konkreti informacija, taip pat apie Arkties regioną, Juodosios jūros ir Vidužėmio jūros regionus kalbėsime. E, tuos 87 dokumentus mes apibendrinsime viename dokumente, kuris bus išviesas į visas kalbas ir kitų metų kovą pristatysime parlamente e, šį dokumentą su e, taryba ir komisija. Mes jau 30 tokių esame ataskaitų pristatę. Galiausiai norėčiau pakviesti jūs visus e, pagalvoti, ar nereikėtų prisijungti prie mūsų sistemos, kuri leistų jums gauti informaciją iš mūsų. Jūs paprasčiausiai galite pasirinkti, kokio tipo informacijos norėtumėte. Uh, Pavyzdžiui, bus galima gauti atnaujintas ataskaitas, atitinkamus vertinimus, kuriuos atliekame savo agentūroje. Baigdamas galiu pasakyti, kad mes tikimės dirbti su jumis, e, tikimės, kad galėsime jums pateikti būtinos informacijos, kad galėtumėte primti savo sprendimus. Ačiū. Ačiū dabar vėl. Norėčiau pakviesti poną Danzatą, kuris yra Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomasis direktorius. Prašau. Ačiū pirmininkė. Taigi vėl grįžtame į Helsinkį. Norėčiau priminti, kad Europos jėminių medžiagų agentūra yra gan nauja agentūra. Ji buvo įsteigta 2007 metais po to, kai buvo patvirtinta REACH direktyva. Prieš tai aš dirbau Europos komisijoje ir rengiau, e, rengiausi šios agentūros įsteigimui. Ir nei vienos agentūros įsteigimas nebuvo jam taip intensyviai renktasi. 35 žmonės buvo įgalioti Europos komisijoje įsteigti šią agentūrą tam, kad ji galėtų pradėti darbą nuo 2007 metų birželio pirmosios dienos, praėjus tik šešiems mėnesiams nuo šio teisės akto patvirtinimo. Taigi, koks mūsų darbas? Mes prižiūrime, kaip yra cheminių medžiagų teisės aktai yra įgyvendami Europos Sąjungoje, tam, kad tai atneštų naudos ir aplinkai ir nebūtų kenksminga žmonėms kalbant apie inovacijas ir konkurencingumą, tai yra labai svarbu ir dažnai žmonės pastebi, kad tie tikslai vienas kitam prieštarauja, bet mums taip nėra. Mes turime nuolatos siekti pusiausviros tarp šių tikslų. Įgyvendinami teisės aktus. Taip pat mūsų svarbus šūkis, jeigu nėra duomenų, nėra rinkos. Tai reiškia, kad jeigu įmonės nepateikia duomenų, kurių pagrindų būtų galima laikyti cheminę medžiagą patikima, ji negali būti teikiama į rinką. Ir mes e, priemėme griežtų sprendimų, dėl kurių buvo kreipiamas ir e, apeliacinė tvarka ir buvo keltos bylos teisingumo teisme. Taigi, koks mūsų darbas? Tinklapyje rasite, kad e, informacijos mūsų agentūra teikia įvairias paslaugas, mes padedame įmonėms laikytis teisės aktų, mes teikiame informacinių technologijų priemonės įmonėms, kad jos galėtų užregistruoti visą tą informaciją, naudodamosis geriausiais standartais ir žiniomis, taip pat teikiame detalės gairės įvairioms įmonėms, kaip jos galėtų geriau taikyti geriausiai įmanomai taikyti teisės aktus. Taip pat mes primame griežtus sprendimus dėl saugaus cheminių medžiagų naudojimo, tam, kad e, informacijos kokybė, kur yra, informacijos, kur yra teikiama kokybė, būtų gan aukšto lygio ir kad būtų atitikta, būtų atitikta informaciniams reikalavimams. Taip pat, taip pat mes vartotojams daug, teikiame daug informacijos apie cheminės medžiagas ir profesionaliems vartotojams teikiame informacijos apie cheminės medžiagas. Mūsų tinklapyje galite įvesti bet kokios cheminės medžiagos pavadinimą ir gausite visą su jie susijusią mūsų sukauptą informaciją. Taip pat mes sprendžiame problematiškų cheminių medžiagų klausimus. Pirmiausia, išsiaiškiname, ar čia didelė problema, ar pavojus didelis, ar yra pribojimų ir autorizavimas galėtų būti ta priemonė, kurią galėtumėme naudotis, tam, kad tos cheminės medžiagos būtų mažiau naudojamos ir būtų numatomas pakaitalas ir kad vyktų inovacijos šioje pramonės šakoje. Visuomet kyla klausimas, tai kurgi tie tos cheminės medžiagos mūsų gyvenime. Turiu pasakyti, kad visur jų yra, kiekvienoje situacijoje nes kiekviena medžiaga yra padaryta iš cheminių medžiagų ir kiekvienas gyvas padaras iš cheminių medžiagų susideda. Taigi cheminės medžiagos yra labai plati savoka. Mūsų darbas susijęs su REACH reglamentu reiškia, kad mes teikiame informaciją, kontroliuojame ir užtikriname, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai, nekenkiant aplinkai, piliečiams ir darbuotojams. Ryč reglamentas yra labiausiai pažengęs, pažangiausias teisės aktas, cheminių medžiagų teisės aktas pasaulyje, ambicingiausias teisės aktas, kuris labai daug reikalavimų kelia pramoniai. Tačiau nauda yra visiškai aiški. Nauda iš kitoms įmonėms, kurios laikosi įstatymo ir siekia pažangos, kiek įmanoma, savo darbe. Dabar mūsų darbas dėl biocidų reglamento. Mes bandome kontroliuoti cheminės medžiagas ir mikstūras, kurios yra naudojamos biociduose, kaip dezinfekcinės medžiagos, kaip e, uodus atbaidančios medžiagos. Ar čia yra ir, ir kitų produktų kategorijų, kurie yra naudojami kaip biocidai, kaip biocidinės medžiagos. Mūsų darbas dėl CLP kai bandome pritaikyti, pasiek, pasiekti jungtinių tautų standartų. Čia vat, štai yra simboliai, kurie naudojami yra jungtinėse tautose. Mūsų darbas dėl PIK. Mes vėlgi bandome išvelgti žali, pavojingas medžiagas iš ES ir kitų šalių. Ir besisašiam šalim sakom, ne ačiū, jūsų medžiagų mums nereikia. Taigi, kur mes siekiame tų geriausių rezultatų, pritaikydami mokslą. Mokslo žinias mes vertiname riziką ir bandome suvaldyti tą riziką, kai reikia ES lygmenių. Taip pat mes siekiame rezu, puikių rezultatų duomenų skriningo srityje. Atlikdami analizę mes dėgiame pažangius procesus per pažangiausias informacinių technologijų priemonės. Taip pat Mes siekime integruotos kokybės valdymo, siekime aukščiausių įmanomų standartų. Taip pat bandome būti atviri ir skaidri, skaidrus, užmėgsti tiesioginius kontaktus su suinteresuotais asmenėmis, įmonėmis, kurios turi laikytis prievolių, su visomis įmonėmis ir ypač MVI. Ir taip pat mes siekime rezultatų intensyviai bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis. Taigi, mes dirbame kartu su jumis tam, kad cheminės medžiagos būtų saugesnės. O čia matote mūsų naujausios kampanijos logotipą. Kitų metų birželio mėnesis yra galutinis terminas. Būtent siekiama klasifikuoti mikstūras tam, kad visos cheminių medžiagų formuluotės būtų, kad jų mikstūros būtų suklasifikuotos iki kitų metų birželio mėnesio dėl, mėnesio, dėl to mes ir siekiame užmėgti ryšį e, kontaktus su visomis valstybėmis narėmis tam, kad visi laikytųsi tų standartų. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums. Dabar pradėsime diskusijas. Dabar kviečiu pasakyti kolegas. Pirmiausia, ponas Ertugas. Ja, vielen Dank. Ähm... Um... Ačiū, ponai Dansio, tai noriu užduoti klausimą. Ar teisingai ištariau jūsų pavardę? Noriu pasitikslinti, pateikdamas pavyzdį iš savo rinkimų apygardos Bavarijoje, kur veikia viena bendrovė. gaminant gaminti stiklo gaminius putimo būdu ir apdorodama juos įvairiomis cheminėmis medžiagomis ir ji įtraukta į tą vadinamą kandidatų sąrašą kabutėse. Kyla klausimas, E, kokia yra tikimybė, kad šios cheminės medžiagos būtų vertintos kaip keliančios grėsmę, kaip būtų galima išsameu šį klausimą aptarti, jeigu suprantu, šis klausimas yra sprendžiamas diskutuojant tarpusavyje cheminių medžiagų agentūrai, komisijai ir valstybėms narėms, parlamento neįtraukiant. Noriu paklausti, ar būtų galima su jumis ties, tiesiogiai susisiekti tos minėtos įmonės atstovams ir viską aptarti. Ačiū. Pone e, Šrajer Pirik. Noriu ponui Prenikui užduoti klausimą. <clears throat> Kas jums teikia informaciją, ar tik tai e, mokslininkai, ar taip pat ir įmonių atstovai vadovai, taip pat ir e, žemdirbiai? Nes uh, E, labai e, nemažai Niderlanduose ūkininkų naudoja amonio trašas e, savo veikloje. Ir e, e, dabar daug kalbama apie tai, kad ir skundžiamasi, kad Europa patvirtina naujas taisyklės, o žmonėms rūpi, kaip išsaugoti darbo vietas. Taigi noriu paklausti, ar šie gandai iš tiesų yra pagristi, kuriuos dabar girdime apie jūsų veiklą. Pons Lafronti. Noriu užduoti klausimą Broiningsui, ponai. Jūs teigiate, kad pateikėte informacijas aplinkosauginis klausimais e, politikams, kad šie priimtų reikiamus sprendimus. Atrodo, kad jūsų keitimas informacija sistema kelia pavydą jausmą nemažam kiekiu šalių, kokiais principais ir priemonėmis vadovaudamėsi teikėte informaciją trečiosiam šalims, jūs kalbėjote apie įvairias publikacijas, ar jomis yra naudojamas. Ir antras klausimas, kaip yra su grįžtamuoju ryšiu, ar galima kreiptis jūsų agentūrą, pavyzdžiui, atliekant tyrimą tam, tikromis, tam tikrose temose. Pan Stas, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems agentūrų vadovams. Ponai Dansetui turiu du klausimus. Pirmasis susijęs su jūsų turimų duomenų ir registrų kokybė, nes aplinkos komitete mums 2012 m. gegužės mėnesį, kuomet komitetui vadovavo ponas Grotė, koordinatorių prašymų jums nusintė raštą, kuriame išreiškiamas susirūpinimas dėl jūsų turimų duomenų kokybės 2014 sausio mėnesį po to, kai buvo įvertinti 5 procentai jūsų domenų susijusių 2010 metų registrų cheminių medžiagų cheminių medžiagų e, kiekio, pavyzdžiui, didesnio nei šimtas tonų, keliančių grėsmę vandens organizmams, taip pat e, vertinant medžiagas galimai sukeliančias vėžį ir keliančias grėsmę reprodukcijai sveikatai, tai buvo konstatuota 96 procentais atveju, kad uh, yra nemažai trūkumų susijusių su turimais duomenimis ir bylomis. Ir jūs teigiate, kad tai ir buvo teigiama, kad dauguma šių medžiagų kelia grėsmę visuomenės sveikatai. E, bendrai vertinant jūsų agentūros darbą, tikrai negalime jums pareikšti didelių priekaištų, tačiau noriu paklausti, kokiu žygiu ketinate imtis, kad e, e, jūsų turimi duomenys e, atitiktų tikrovę, nes kuomet patikrinus 5 procentus duomenų statoma, kad 96 procentais atveju yra trūkumų, tai tikrai kelia nemažą susirūpinimą, kalbant apie tam tikrų medžiagų poveikį reprodukciniai sveikatai. e, turima duomenų, kad e, galima rasti alternatyvių, alternatyvų e, tam tikriems minkštikliams, kurie yra naudojami PVC e, gamybai, tačiau e, tas minkštiklis nelabai tinkamai reaguoja su PVC. Taigi noriu paklausti, E, ar jūs atsižvelgiate į tuos visus papildomus argumentus, e, e, galbūt taip pat ir į su kaina susijusius, su medžiagos kaina susijusius argumentus, kadangi gamintojai gali skūstis, kad ta kaina yra per didelė naudoti tinkamus alternatyvas, taigi norėtų sužinoti, ar čia yra tik tai gandai, ar e, ta informacija yra teisinga apie tai, kad gamintojai nenori naudoti alternatyvų šiam minštikliui dėl to, kad jie per brangiai kainuoja. Ačiū, panai groti žodžiu. Labai ačiū. Pirmiausiai džiaugiuosi šiuo susitikimu, nes manau, kad uh, agentūrų darbas yra labai naudingas mūsų teisėkuros veikloje. Per praėjusius mėnesius mes reguliariai sustikdavome, taip pat ir mūsų kontaktiniai asmenys dalyvavo komiteto delegacijos e, išnagės metu jūsų agentūroje ir šiandien nauji komiteto kolegos turi galimybę susipažinti su aplinkosaugos komiteto kompetencijų srityje veikiančiomis agentūromis. Priešingai nei nacionaliniuose parlamentuose galiu kalbėti už Vokietijos parlamentą, ten veikia atitinkamos mokslinės tarnybos, tačiau Europos parlamentui jūsų agentūrų veikla yra labai svarbi, teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų Visos agentūros e, vadovaujasi skirtingomis savo e, veiklos taisyklėmis, tačiau e, mūsų komitete vyksta tinkamos diskusijos, klausimai skiriant agentūrų vadovus ir parlamentas nuolat stebi agentūrų kasdieninę veiklą. Nepaisant visko, ir galbūt diskusijose tai e, nepabrėžiama pakankamai aiškiai. Agentūros yra nuo komisijos nepriklausančios institucijos. Taigi visus naujus kolegas galiu tik paskatinti, pasinaudoti agentūrų sukaupta patirtimi ir turima informacija kartais gali, aišku, mūsų pozicijos išsiskirti nesutapti, e, tačiau noriu tik atkreipti dėmesį į tai, kad kartais mes nesutarime, pavyzdžiui, dėl ryčio reglamento arba dėl kitų aspektų, tačiau kitais atvejais, kuomet siūloma mažinti agentūrų biudžetus kartu suteikiant agentūroms e, didesnius e, arba platesnius įgaliojimus ir atsakomybės sritis. Tai tikrai tokie dalykai tarpusavyje nedėra ir reikia aiškiai suvokti, kad jeigu visose valstybės narėse veiktų 28 struktūros atitinkančios vienos Europinės agentūros veiklą, tai kainuotų daug daugiau Tad turime aiškiai įsisamoninti, o ne ploti katučių, kuomet diskutuojant dėl biudžeto siūloma mažinti asignavimus agentūroms, nors tai nėra prasminga. Aš visuomet pasisakau už tinkamą lėšų naudojimą, už būtinybę ir galimybę taupyti, tačiau taupimo pasiūlymus reikia vertinti išmintingai ir blaiviai, todėl džiaugiuosi, kad šiandien pirmininkas Lavija surengė plataus masto diskusijas su agentūrų atstovais ir kad po oficialaus komiteto posėdžių turėsime galimybę dvi šalės pagrindais padiskutuoti su direktoriais agentūrų. Dabar ponas Lorins. Noriu pritarti Matijas Grotės mintims Labai apgailestauju, kad agentūrų veiklos rezultatai labai retai yra įtraukiami į politinę veiklą ir aš čia tą pasakyčiau ir savo paties atžvilgių. Mes norėtume agentūrų vaidmenį stiprinti, tačiau turime dėti dar daugiau pastangų tam, kad jų veiklos rezultatai <clears throat> nusėstų ir kolegų galvose ir mano paties pirmoje eilėje. Nes jūs galite e, dirbti pasiritoję rankovės, tačiau jeigu mes jūsų darbo rezultatų nepaversime politiniais sprendimais, tai jūsų visas darbas nu, nueis nu veltui. Kitas dalykas susijęs su principu viena medžiaga Viena, e, vienas registravimas buvo parengtas tūkstančių puslapio apimties dokumentas, kuris turėjo tapti tam tikrą prasme inkarų e, apsaugančių valstybėms narėms. Inkaras buvo nuleistas, tačiau jis nieko neapsaugo ir neišgelbėjimo. Taigi, kodėl e, tas principas nėra įgyvenimas valstybėse narėse? dėl vienos medžiagos e, vieno registravimo visai Europos Sąjungai. Taip pat iš perdirbėjų dažnai gauname skundų, kad perdirbus tam tikras atliekas išgavo, ir iš jų išgavus tam tikras naujas medžiagas, jas vėl reikia įvertinti remiantis ryč reglamento nuostatomis. <clears throat> ar ta informacija yra teisinga, noriu paklausti, tarkim, perdirbus kokį nors e, televizijos e, televizorių seną ir iš jo išgaus tam tikras medžiagas ir jas vėl reikia įvertinti pagal ryč reglamentą. Ponai, pots žodis. Dėkuoju, pirminkė. Jūs praeitė skaidrės, pirmusios e, tiesiog idealią situaciją, pavaizdavo, atrodo, kad visi yra saugus, sveiki ir laimingi, bet dėja. Taip nėra, mes kol kas laukiame bandymų metodų ilgalaikiam poveikiu vertinti. E, taip pat laukiame uh, E, poveikio vertinim, kurie leistų įvertinti ilgalaikį poveikį cheminių medžiagų, cheminių medžiagų mišinių ir e, labai e, dažnai mūsų kompetencijos yra pribotos. Aš buvau pranešėjęs dėl laukinių rūšių ir norėjau pasiremti informaciją agentūros, bet man buvo pasakyta, kad dėje ji tokios informacijos neturi. Ir iš tikrųjų reikia mums išsiaiškinti, kokia yra agentūrų kompetencija. Mes laukiame penkerius metus ar net šešerius metus, kol bus išsamei atlikta analizė dėl dėl tam tikrų cheminių medžiagų, bet dar nesulaukėme jos dėl, pavyzdžiui, endokrinės sistemos disruptorių ir panašiai. Mes turėtume e, grįsti savo, e, <laughs> savo veiksmus mokslininkų išvedomis. Nežinau, reikėtų pradėti pardavinėti išvestą vandenį, kai užuodžiame sierą. Labai ačiū. Dabar pereikime prie atsakymų nuo aplinkos saugos agentūros e, direktoriaus. Pradėsime trumpai. Pirmiausiai e, noriu atsakyti klausimą, ar patikima informacija mūsų, ar teisinga. Aš e, ir ar viskas pagrįsta mokslu. Ne, ne viskas pagrįsta mokslininkų išvadomis. Mes taip pat vadovaujamės savo darbu iš kelių šaltinių. Pagrindinis šaltinis yra uh, E, duomenys, kuriuos surenkame iš Europos šalių, pavyzdžiui, vandens oro kokybė, yra tam tikros stebėsienos stotis, kurios perdoda tiesiogiai duomenys. Pas mus egzistuoja duomenų bazės, mes kokybės, e, taip pat kokybę užtikriname tokių centrų, turime ir rodiklius. Uh, Mes e, su Eurostatu e, GRC dirbame kartu ir e, naudojame mokslinius duomenis bei standartizuotus stebėsenos duomenis. Ir tai iš to susideda mūsų darbas. Dėl inovacijų mokslininkų, piliečių mokslas taip vadinamas. Mes esame e, parengę aplikaciją išmaniesiems telefonams ir veikiame pagal e, jūrų strategiją. Piliečiai standartizuotų būdų gali kartu su kitais e, stebėsienos centrais stebėti, pavyzdžiui, šiukšlės pakrantėse, taršą ir panašiai. Tai atitinka mokslinis metodus. Kitas dalykas, ar mes bendravome su bendrovėmis. Taip, e, mes naudojame duomenis, kurie atkeliauja iš pramonės, tam tikrą prasme nelabai plačiai. Aišku, mes patikriname kokybę tokių duomenų pagal standartizuotus metodus. Jeigu viską pasižiūrėsime kaip į bendrą paveikslą, į skirtingus šaltinius, e, MD. IK modelis, taip vadinamas, e, taikomas. Mes naudojame rodiklius ir informaciją, paskui atliekamas vertinimas, žiūrime į visą paketą e, duomenų, vertiname e, jų reikšmę ir paskui jau formuojame tą informaciją į tam tikrus produktus mūsų. E, informacija, kuris skelbiama e, moksliniuose žurnaluose, vienas, tik vienas dalykas, mes platesnių pagrindų vadovaujamės. Vienas iš svarbių elementų yra skaidrumas. Jeigu pasižiūrėsite į internetinės ataskaitas, Pavyzdžiui, jeigu e, pasižiūrėsite tam tikrą diagramą, iškart pamatysite nuspaudę tam tikrą e, mygtuką e, šaltinius kad gali ir tokiu būdu galėsite patys pasižiūrėti, kokiu pagrindu mes vadovavomės, kad pareitume prie tam tikros išvados. Kitas dalykas, kaip perduodama informacija išvados. Iš Maždaug 40 ataskaitų per metus parengėme, kas savaitę darome pranešimus spaudai, socialinė žiniasklaida vis dažniau naudojamės ir mūsų seka, mūsų veikla vis daugiau žmonių, taip pat bendrai pristatome savo darbus Briuselėje, dirbame įvairiuose renginiuose, įskaitant parlamento renginius, mes esame tą darę daugybę kartų ir taip pat e, norėčiau dar grįžti prie paskutinės skaidrės e, e, tarnyba, kuri leidžia jums prisijungti, paslauga, kuri leidžia jums prisijungti prie mūsų tarnybos ir gauti informaciją. Rodo, kad mes siekėme pateikti tą informaciją internetu automatiškai. Pavyzdžiui, prisijungus prie mūsų pagal temas bus galima gauti naujausią informaciją. Tai politikos sprendimų prieimėjams ir visuomeniai E, leidžia taip pat e, įstikinti, kad veikiame skaidriai. Jeigu turite konkretų klausimą, nenorėčiau dabar e, minėti konkrečių žmonių. Tas žmogus, kuris šiandien jau kalbėjo Briuselėje per tam tikrą renginį, pateikė mums labai konkrečių klausimų ir mes per parą tam žmogui labai išsamei atsakėme. Ir jeigu turime informaciją, jeigu mūsų ištekliai tą leidžia, mes tikrai labai norime paremti parlamentarų darbą. Taigi jauskitės e, laisvi, klauskite mūsų, mes kuo galėsime, to padėsime. E, paskutinis klausimas dėl svetimų invazinių rūšių. Mes e, pirm, rengiant pirmąjį projektą dalyvavome, antrame ne kitur buvo tęsiamas darbas dėl tų invazinių rūšių. Mes bendradarbiaujame taip pat atliekant ekosistemas ir bio įvairovės vertinimą, naudojamės duomenimis, bet nesame pirmieji fronte informacijos rinkėjų. Ačiū. Dar suteiksiu žodį ponui Dansetui, kad atsakytų į klausimus susijusius su cheminių medžiagų agentūra. Uh, Ačiū pirmininkė. Pirmasis klausimas, kurį pateikė kolega iš Bavarijos. Ne visiškai buvo viskas aišku dėl to stiklo. E, daug medžiagų gali būti naudojamos e, siekiant išgauti tam tikras spalvas stikle ir arsenas gali būti naudojamas arba švinas ar kitos medžiagos, kurios gali sukelti daug lygų. Ir tai reiškia, kad praeitėje darbininkai, kurie e, rankiniu būdu gamino stiklą, kentėjo nuo daugelio lygų. E, kai kalbam apie tokias medžiagas, kurios kelia susirūpinimą, galima kreiptis į mus tiesiogiai susisiekti, kad būtų išsiaiškinta, ką galima padaryti prieš tam tikrus terminus. E, pavyzdžiui, prieš terminus, e, kai apribojami tam tikri dalykai ar kreipiamasi dėl leidimo. Taip pat galima pasakyti, jog bendrovės e, e, iš kitų bendrovų veikiančių tame sektoriuje gali gauti informaciją tų, kurie dirba sėkmingai, kurie, pavyzdžiui, sėkmingai e, pakeitė kažkuo medžiagas, kurios gali būti pavojingos. Tai yra informacija, kuri tiesiog ar netiesiogiai keliauja per mus. Kitas klausimas - kokybė. pirmojo registravimo e, terminas, e, tam tikros reikšmingos cheminės medžiagos. Mes e, atsirinkdami analizai klausimus matome, kad iš tikrųjų ne visuomet laikomasi priimtų sprendimų. Mes protingai atsirinkame E, tam tikras bylas ir matome, kad didesnė dalis atspindi nesilaikymą reikalavimų. Bet tai nereiškia, kad mes nieko nedarome, kadangi yra priimti sprendimai, kurie turi būti vykdomi. Mes stebime, kaip kiekvienas sprendimas įgyventinamas. Taip pat esame sutarę su valstybėmis narėmis ir su interesuotais subjektais e, siekti daugiau negu 5 procentų dėl didelės apimties cheminių medžiagų. Taigi ir toliau sieksime įtvirtinti registracijų kokybę dėl ftalatų. Tai yra medžiaga, kuriai turi būti išduotas leidimas ir e, bet kokia bendrovė norinti ją naudoti turi gauti leidimą. Prieš tai reikia pateikti paraišką, o paraiška patvirtinama leidimo suteikimu. Dauguma bendrovų pakeitė jau tas medžiagas, tik nedaug jų naudoja. Jūs kalbėjote apie vieną konkretų atvejį, e, kurį nagrinėjo mūsų komitetai. E, dabar komisijai perdota jau medžiaga su mokslininkų išvadomis ir komisija turi apsispręsti galutinai. Mes taip pat turime e, stebėti, ar leidimas nebus siejamas su tam tikra laiko perspektyva. Ir šiuo atveju, ar pavyzdžiui, nebus terminas trumpesnis negu kitų medžiagų atveju. Mes nemanome, kad e, leidimui reikėtų numatyti ilgą galiojimo laikotarpį. Bet mokslininkų komitetai nepriklausomai vertino šį atvejį ir dabar priejo prie atitinkamos išvados, kurios mes turime laikytis ir įsiųstą medžiagą komisijos patvirtinimui. E, ponas Florensas pateikė du klausimus. Vieną dėl OZOR, kodėl nepadedama MBI Ozur atsirado proceso metu ir atrodo, kad MVI nesinaudoja tą galimybę tiek, kiek buvo pradžioje manyta, kad jos naudosis. Jau ateina pirmasis terminas ir uh, rinkoje gali nebelikti uh, E, šio elemento, mes norime to išvengti ir dabar turime su komisija galvoti, kaip išspręsti šią problemą. Pasižiūrėsime, kokį galutinį sprendimą priims komisija. Dėl e, perdirbimo. Ne visais atvejais reikalaujama registracija. Mes e, informuojame bendrovės, kai būtina registruotis ir kai neregistruoti reikia, kai medžiaga yra visiškai nauja. Bet bendruojams nekyla problemų surinkti duomenys ir naudotis juos e, duomenys apie pagrindinės medžiagas išgaunamas perdirbimo, kurios atsiranda perdirbimo metu. Mes, e, bet tai numatyta teisės aktuose. Dėkui pirmininkė, kad sutikite man laiko sureaguoti į klausimus. Then... Ačiū. Dabar perėsime prie antros agentūrų grupės. Ir pirmiausia, pasisakys maisto saugos agentūros direktorius. Taigi, pirmia, žodis ponui Url, kuris, kaip sakiau, yra EFSA agentūros vykdomasis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena, ponios ir ponai. Aš irgi norėčiau savo ruoštų padėkoti už galimybę pristatyti maisto saugos agentūrą. Norėčiau tris klausimus iš principo aptarti. Pirmiausia, kas tokie mes esame, antras, ką mes darome ir trečiasis, pats svarbiausias, kokią vertę galime sukurti, kalbant apie maisto ir pašarų saugumą Europoje. Pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Maisto saugos agentūra yra kompetencijų centras valstybių narių ekspertų tinkle, valstybių narių rizikos vertinimo organizacijų tinkle. Man tai jau yra pirmasis labai svarbus dalykas. Būtent, kad mes esame tinklo dalis, EFSA negali veikti be valstybių narių paramos. Tai atsispindi Refsos steigimo reglamente, kur buvo nuspręsta, kad sprendimai duomenų rinkimas, rizikos vertinimo metodikos taikymas turi būti centralizuotas vienoje agentūroje, šiuo atveju Parmoje, o ekspertinės žinios, visi ekspertai lieka valstybių narių organizacijose. Rizikos vertinimo organizacijos taip pat veikia valstybės narėse, taip pat dirba su universitetais, mokslinių tyrimų centrais, o EFSA mobilizuoja visas tas ekspertinės žinias ir tokiu būdu Europa turi visas tas plačias žinias, kurias gali integruoti į sprendimų prieimimą, atliekant rizikos vertinimą maisto grandinėje. Antrasis EFSA darbas ir darbų baras mes esame nepriklausomų racionalių mokslinių patarimų tiekėjai. Mes jums, politikos formuotojams, teikiame mokslinius patarimus, kurių pagrindų jūs galite priimti politikos sprendimus. Ir čia yra antras svarbus elementas mano vertinimu. Tai yra tai, ko išmokome iš e, sutlygės krizės. Būtent rizikos vertinimas ir rizikos nustatymas turi būti atsiejami dalykai. Rizika, e, EFSA tik e, vesna, vertina riziką, tačiau mes neautorizuojame pesticidų ar kitų medžiagų. Mes tiesiog teikiame nepriklausomus patarimus ir kad jie galėtų priimti sprendimus mokslinių duomenų pagrindų. Toliau e, rizikos e, informuotojai esame mokslinės žinias įvedame į kontekstą. Mes jums, rizikos valdytojams, politikos formuotojams, perdome tą informaciją, tą informaciją perdodame suinteresuotais, su, suinteresuotais tiems asmenims, su jais bendraujame, bendraujame taip pat su visa visuomenė. Ir tas uždavinys nėra lengvas, kalba eina apie pusę milijardo vartotojų, kurie kalba įvairiomis kalbomis, jų kultūrinis kultūrinis patyrimas yra visiškai kitoks, taigi labai sudėtinga bendrauti su pusė milijardo žmonių, čia vėlgi reikalinga valstybių narių pagalba. Ką mes darome? Maisto saugos agentūra atlieka reguliuojamų produktų saugos vertinimus prieš išduodant leidimus. Ką tai reiškia? Pagalvokime apie maisto priedus. E, sko, skonio stipriklius, e, spalviklius ir panašiai, kurie įdedami į maistą. Prieš tai, kad jie patektų į maistą, turi būti atliekamas saugos vertinimas. Saugos vertinimą atlieka EFSA mokslininkai mokslininkai, dirbam komisijose. Komisijos dirba įvairiose srityse - augalai, gyvūnai, maisto priedai, biologinė žala. Taigi mes dirbame su visa maisto grandinė. Tai vėlgi yra 10-mečio maisto krizės padarinys - taikyti tokį požiūrį. Ir tai puikiai atsispindi mūsų sąrangoje. Taip pat mes vertiname maisto aprašų argumentus. Mes žinome, kad produktai, produktuose pateikiami maistingumo prašai ir žinome, kad e, vienas ar kitas produktas kažkam e, kažkokia, kažkokio organo funkcionavimui padeda ir panašiai. Taigi EFSA atlieka vertinimą, ar toks aprašas yra pagristas ar ne. Taip pat mes dar pateikėme bendrąją riziko, atliekame bendrąją rizikos vertinimą susijusi su maistu pavyzdžiui, salmonelos atveju. EFSA labai daug darbo atliko kartu su valstybėmis narėmis, komisijos tarnybomis, kad, kovė, kad būtų kovojama su salmonela bakterija ir tos bendros pastangos davė neblogų rezultatų, nes, nes salmonelos atvejų skaičius sumažėjo per pastarosius penkerius metus 50 procentų, taigi bendros valstybė narių komisijos EFSA pastangos davė puikių rezultatų. Aišku, dar ne visas darbas atliktas, tačiau tos bendros pastangos tikrai nebuvo veltui. Toliau. Tai irgi atsispindi mūsų, kaip ir agentūros DNR, tai yra ES maisto saugos tinklo sukūrimas. Čia vėlgi EFSA agentūra, 470 darbuotojų dirba parmoje, mes juos pasitelkdami galime būti tik tam tikrų centrų, tam tikrų tinklo elementų, bet visas darbas turi vykti kartu su valstybėmis narėmis. Ir čia norėčiau pažymėti vieną dalyką, kaip mes padedame rizikos vertintojams ir valdytojams, komisijai, valstybėms narėms ištikus krizės situacijai. Krizės atveju EFSA agentūra gali teikti paramą rizikos valdytojams, kovojant su krize. Mūsų vertė, kurią pride, pridedame, mūsų prideto, pridedamoji vertė. Galbūt pats toks žavingiausias ir sudėtingiausias EFSA darbas yra tai, kad mes galime naudotis visais moksliniais ekspertiniais e, duomenimis Europoje. Mes sutelkėme visus tos duomenis ir žinias ir tokiu būdu sukūrėme žinių pagrindą visoms valstybėms narėms ir mažesnėms valstybėms narėms, kurios pačios savaime nelabai galėtų surinkti visų tų ekspertinių duomenų ir informacijos. Taigi tokiu būdu aš manau, kad Europa tikrai žengia svarbų žingsnį į priekį, nes dabar tos visos ekspertinės žinios yra prieinamos visoms valstybėms narėms. Taip pat esame centrinė maisto saugos vertinimo agentūra. Tai reiškia, kad sutaupime daug mokesčių mokėtų pinigų, nes visi procesai atliekami tik vieną kartą, o ne 28 kartus. Tai reiškia, kad e, tas, ta, tas, pat, tas pats apsaugos lygis numatomas visiems ES piliečiams. Vėlgi 2002 metais, kai buvo įsteigta EFSA agentūra, e, steigiamajame reglamente, buvo žengtas svarbus žingsnis. Siekiant užtikrinti tą pačią apsaugą visiems ES piliečiams. Tai yra mūsų pridėtinė vertė ir to žinios yra atviros visiems. Tos ekspertinės žinios leidžia politikos formuotojams, jums, endi komitetui, priimti atitinkamus sprendimus ir mes visuomet esame pasirengiams padėti jūsų kasdieninėme darbe. Ačiū, ačiū jums. Tęsėme prisistatymus. Ponas Sprenger Vaistų kontrolės agentūra. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane čia. Pažiūrėsime, ar nuotrauka ta. Taip, nuo jos ir pradėjome. Labai graži nuotrauka. Bet aš norėčiau pereiti prie kitos nuotraukos. Štai šitos. Čia matote ušnynus Monrovijoje. Monrovija yra Liberijos, Liberijos sostinė daug žmonių ten gyvena, daug šeimų ten gyvena, labai maž, mažose bušnelėse vandens tiekimo ten nėra. Ir tai yra būtent ta vieta, kur kovojama su ebola. Daug grėsmės kyla už ES ribų. Taigi, svarbu tą suprasti. Praeitą savaitę mes čia su ND komitetu kalbėjomės apie ebolą virusą ir aš norėčiau plačiau pakalbėti apie ebolą, nes e, tai puikiai rodo, ką daro mūsų agentūra. Paprastai mūsų misija yra stebėti, vertinti ir teikti informaciją apie grėsmę žmogaus gyvybei iš užkrečiamų lygų. Steigimajame reglamente yra teigiama, kad mes tyriame lygas, nežinomos kilmės lygas, mes teikiame orientyrus, techninę paramą komisijai ir valstybėms narėms. Mes padedame valstybėms narėms ir Europos Sąjungai, teikdami ekspertinius mo, e, ekspertų apmokymus Europos Sąjungos lygmenių, taip pat e, stengiame ištikrinti geresnę parengtį e, epidemijų ir lygų plitimo atveju. Tai dabar konkrečiai kalbant apie ebolą. Mūsų ekspertai pirmiausia tik tai stebėjo ir vertino informaciją apie ebolą. Prieš vienerius metus, kai gavome tokių neiškių miglotų signalų iš Gvinėjos apie šį virusą, atlikome analizę ir kovo 22 dieną buvo patvirtinta, kad ši lyga būtent yra sukeliama ebolos viruso. Ir tada 90 atvejų buvo 16 mirčių, 60 mirčių Ir mes greitai atlikome skubų rizikos vertinimą tuo atveju. Ir tada padarėme išvadą, kad nelabai panašu, bet ne, nėra neįmanoma, kad ebolos atveju gali, gali atsirasti ir Europos Sąjungoje. Kai e, kilo protrūkis, mūsų agentūra atnaujino visą rizikos vertinimą ir taip pat pateikėme patarimų pagalbos e, pasiūlėme komisijai valstybėms narėms. Balandžio pradžioje, šių metų balandžio pradžioje, jau buvo ebolos atvejų daugelie šalių, matėme patvirtintus atvejus Sierra Leonėje, Liberijoje ir Gvinėjoje. Tada mes atlikome skubų rizikos vertinimą ir pabrėžėme, jog yra galimybė, jog ebolos atvejų gali pasitaikyti ES. Paprašius komisijai, mes atlikome skubę valstybių narių pajėgumų tikrinti ebolos atvejus įvertinimą, nes labai svarbu tikrinti ebolos atvejį, testuoti. Mūsų agentūros ekspertai pateikė teikia informaciją piliečiams, kurie vyksta ta šalis, kur yra ebolos atveju. Sveikatos saugumo komitetas patvirtino mm, tas gairias, nes tai yra komisija, kuri vertina rimtus tarp valstybinius atvejus. Tarp birželio ir spalio, mė... birželio, spalio, birželio spalio mėnesiais mes dar penkis kartus atlikome skubų rizikos vertinimą ir matėme kelis ebolos atvejus, atvejus kai yra ligoniai buvo pervežti į ES gydimui. Vienas asmo užsikrėtė ir ES. Tai buvo slaugė, kuri užsikrėtė tuo met, kai rūpinosi, prižiūrėjo ligonį. Kas savaitė vyko audio konferencijos tarp ES sveikatos saugumo komiteto, kad būtų aptarimi ebolos atvejai. Mes, aišku, dalyvavome ir teikėme savo paramą. 40 ekspertų komitetas dirba ebolos klausimų kas savaitę. Ir kas savaitę mes teikiame patarimus, analizę, techninę paramą, kurios prašo komisija ir valstybės narės mes siunčiame ekspertus į valstybės narės, kad jie teiktų paramą joms. Taip pat ekspertai teikia paramą ir tarptautinėse misijose, kurias organizuoja tarptautinė sveikatos organizacija. Taigi mes įdėgėme stebėsienos sistemą, kad būtų teikiama informacija apie bolos atvejus ES, jeigu jų atsirastų. Teikėme techninius dokumentus ir gairias dėl medicinios evakuacijos, Tai yra labai svarbus veiksmas, taip pat skriningas ir kiti dalykai. Čia matome, e, kaip yra apvelkami apsauginiai drabužiai. Nėra lengva tą padaryti, nelengva nei apsirengti, nei nusirengti. Dėl to mes parengėme tokį mokymą, kur yra aiškinama, kaip apsirengti tos drabužius, kaip juos naudoti. Taip pat mes paprašęs komisijai sukūrėme tinklą, kurie, kur apjungiami, kur dalyvauja varus daktarai, kuriems gali tekti gydyti ebolos atvejus, ebolos susirgymus. Taip pat pradėjome skubos tvarka avarinį planą parengti, e, kuris būtų panaudojamas, jeigu reiktų evakuoti ebolos atveju. Taip pat svarbu suprasti, kad šalia ebolos mes dar stebime 50 kitų lygų tai irgi užkrečiamos lygos, pavojingos lygos, živ, AIDS, e, atsparumas mm, antibiotikams, tuberkuliozė ir galybė kitų dalykų. Dabar kalbant apie mūsų valdyseną, mes turime atstovų iš visų valstybių narių savo valdyboje. Trys nariai skiriami komisijos, du parlamento. Čia skaidrėje matote du parlamento atstovus profesorių Maronijos Heris ir taip pat mūsų pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Norėčiau pabaigoje pacituoti mūsų galutinės ataskaitos dalį. Nepriklausomas vertinimas, kurį atliko mūsų agentūra, jis nebuvo paskeltas, bet mūsų valdyba gavo prieš kelias savaitės kopiją ir aptarinės tą dokumentą kitą savaitę. Mūsų agentūra yra pripažįstama kaip organizacija lyderė teikiant patarim, mokslinius patarimus, siekiant aukštos kokybės rezultatų ir yra visiškai nepriklausoma. Antras dalykas. Mokslinė reput, šios agentūros mokslinė reputacija nuolatos augo ir dabar yra įtvirtinta gan aukštų lygmenių visų sveikatos apsaugos darbuotojų bendruomenėje Europoje. Mūsų agentūra labai didžiuojasi tokiais pagiriamais žodžiais. Ačiū. Thank you very much. And now we... Labai ačiū. Dabar e, steiksime žodį Europos vaistų agentūrai, ponui Ačiū žodis, ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Labai džiaugiuosi ir didžiuojasi e, galimybę pristatyti paskutinį iš penkių agentūrų. Tikiuosi, ji nėra blogiausia naujojo aplinkos komiteto nariams. Žinau, kad daugelis jūsų mus puikiai pažįsta, tačiau kai kurie norėtų šiek tiek artimiau susipažinti. Kartais prie kavos e, e, išgirstų klausimų iš e, kolegų, ką mes tiksliai veikiame. Mūsų agentūra vertina naujus vaistus, kurie parduodami visą Europos Sąjungoje ir garantuoja, užtikrina, kad tie vaistai būtų veiksmingi, geros kokybės ir saugus prieš gydytojams išrašant receptus. Mes ne tik naujus vaistus tikrinama dėl jų saugumą ir ne vienintelį tą darome, mes tą darome su valstybių narių kompetentingomis vaisto agentūromis. Tai būtų galima mūsų veiklą apibūdinti vienu sakiniu, tačiau galbūt daugiau pakalbėsiu apie tai, kaip mes veikiame. Mūsų logotipe matote taip pat e, piliulę pavaizduotą ir mes e, geriausiai sugebame įvertinti mm, naujai siūlomus Europos rinkai vaistus. Kaip mes tą darome? Mes įtraukiame, pasitelkėme mokslininkų mm, gebėjimus, dirbant, mokslininkų dirbančių nacionalinėse mokslo akademijose Kitose struktūrose turime daugiau nei 300, 3500 ekspertų tinklą. Griežtai siekdami užtikrinti, kad jų veikla nekiltų interesų konfliktų, mes turime septynis specializuotus mokslinius komitetus ir kiekviename komitete viena valstybė narė turi bent po vieną savo atstovą vykstant vertinimo procesams, mes mokslininkams taip pat e, teikime atitinkamas e, instrukcijas, gairias veiklos, taip pat e, remiame smulkų vidutinį verslą, dėgiant įvairias naujoves, remiantis mokslininkų išvadomis mes teikiame savo rekomendacijas susijusias su leidimu E, naudoti vaistus arba jų išimimu iš e, apyvartos ES teritorijoje. Visi nauji vaistai arba bent jau tam tikroms specifinėms lygoms gydyti skirti nauji vaistai yra vertinami Europos vaistų agentūros centre Londone E, ypač e, naujų vaistų skirti kovai su AIDS, vėžių, diabetu, Alzheimerio kitomis lygomis. Taip pat e, mes ypatingą dėmesį skiriame retų lygų gydimui ir vaikų lygų gydimui. Mūsų veiklos koncepcija yra paprasta, gavus parašką vykdomas vaisto įvertinimas ir suteikiamas leidimas tą vaistą naudoti visoje ES teritorijoje. Tai reiškia, kad tas pats vaistas tuo pačiu pavadinimu ir su juo susijusia ta pačia informacija gali būti naudojamas visoje ES. Tai reiškia, kad visiems Europos pacientams galioja tie patys standartai. Mūsų vaidmuo susijęs su naudos ir grėsmių tarpusio pusiausvyros užtikrinimu mes turime vertinti tą e, vaisto naudos ir grėsmių su jo vartojimu susijusiu e, tarpusavio santyki ir siekdami e, tą padaryti mes pasitelkėme veiklą, kuri apibūdinama bendrų terminų farmakologinis budrumus. Taigi, e, kalbant toliau apie sveikatos priežiūrą, mes e, naudojame vis daugiau naujoviškų vaistų, atsižvelgiant į būtinybę gydyti įvairias e, retas lygas, vaikų lygas. Taip pat turime siekti padidinti vaistų vartojimo spektrą, pavyzdžiui, e, gydant gyvūnus arba naudojant jas e, maisto produktuose. Taigi mums labiausiai rūpi vaistų saugumas ir kokybė, tai reiškia, kad gavę kokį nors signalą apie grėsmę vienoje, viename ES taške mes galime pateikti ir e, atinkamą informaciją visoje ES teritorijoje. Taigi mes savo agentūros veiklą prisidedame prie to bendro vaizdo, kurį matėte nuotraukoje. Tačiau mes dirbame bendradarbiaudami kartu su giminingomis agentūromis ir dalyvaudami atitinkamuose bendradarbiavimo tinkluose. Aišku, savo veiklą susidarėme su nemažai problemų ir iššūkių todėl dažnai esame ir pasitelkėme pacientų patirtį ir įnašą į savo e, veiklą, skatiname naujoves. Puikiai žinome, kad vaistų kaina tampa ir e, pasiekiamumas tampa nemaža kliūtimi, siekiant užtikrinti galimybę apsirūpinti vaistais pacientams, todėl E, mes konsultuojame kompetitingas institucijas, e, siekdami padėti joms įvertinti tinkamą vaistų kainą. Taip pat e, reikia pabrėžti, kad 65 procentai vaistų, kurie naudojami Europoje, nėra joje gaminami, todėl mes dalyvaujame stiprindami tarptautinį bendradarbiavimą ekspertizių mūsų atliekamų skaičius ir pobūdis susijęs, pavyzdžiui, su nanotehnologijų, e, genų technologijų naudojimu e, įvairiais e, naujais moksliniais atradimais, todėl mes nuolat atnaujiname ekspertų duomenų, ekspertų sąrašą, ekspertų, su kuriais bendradarbiavame sąrašą siekdami, o taip pat užtikrinti geresnę vaistų saugos stebėsena. Žinoma, mes e, siekime, kad e, stiprinti savo patikimumą, todėl e, turime keistis informaciją bei užtikrinti, siekime nuolat užtikrinti didesnį savo veiklos skaidrumą, tam bendradarbiavame su kitomis agentūromis, čia galime pateikiami mūsų sėkmingo bendradarbiavimo su kolegomis pavyzdžiai, taip pat uh, noriu paminėti cheminių medžiagų agentūrą kaip institucija, su kuria bendradavome labai konstruktyviai ir naudingai. Ačiū. Dabar kolegos užduos klausimus. Prašau kolego klausti trumpai, nes turime aštuonis kolegas susiregistravusius klausti ir dar turime vieną darbo atvarkas klausimą, kurio neapsvarstėme. Pradėsim iš karto nuo ponios Pilar Ajūzo. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū agentūrų vadovams. Manau, kad agentūrų darbas yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai tam tikrų sektorių darbui. E, visi tie dalykai yra labai susijęs su mokslininkų pasauliu. Aš geriausiai susipažinusi esu su maisto saugos agentūros veikla. Ir įsivaizduoju, kad visos susiduria su problemomis. Ir ta pirmoji problema, kuri minima, yra interesų konflikto problema. Mes dažnai apie tai girdime ir galbūt norint išvengti šios problemos reikėtų aiškesnių normų, nes kažkas ateina iš pramonės. Ar, e, o kaip dėl, dėl tų žmonių viskas yra aišku, o pavyzdžiui, kaip dėl nevyriausybinio organizacijų sakoma, kad tie žmonės net, neturi problemos su interesų, dėl interesų konflikto, o pramonės atstovai taip galbūt reikia tam tikrų tikslesnių reikalavimų. Pavyzdžiui, sakyti tiek ir tiek metų išdirbus atsiranda interesų konflikto grėsmi. Nes e, žmogus, kuris ką tik baigė universitete, neturi tokios problemos, o kažkas, kas dirbęs yra mokslinio tyrimų institute, taip. Šią problemą mes turime geriau reglamentu, spręsti geriau reglamentuodami. Uh, E, dėl maisto saugumo agentūros dar. Tai yra ryšys su pareiškėjais. E, prieš paskutinis dalykas, apie kurį kalbėjote, e, buvo susijęs su sveikatos tam tikrais teiginiais. Trūksta dialogo su agentūra, trūksta aiškių normų pareiškėjams. Aš suprantu, kad nėra lengva rekomenduoti, pavyzdžiui, kažką dėl e, sveikatos sveikiems žmonėms. Bet reikėtų geriau apibriežti. Tai aš kalbu apie sveigi, teiginius dėl sveikatos. Kitas klausimas e, - išlaidos agentūrų, kai kurios e, agentūros turi tam tikrą bazę, procentą. E, renka tam tikras e, mokesčius, kaip vaisto agentūra, kitos agentūros to nedaro. Pone Mejor, bet prašau kalbėti trumpiau, nes dar daug kolegų noriu paklausti. Aš pabandysiu. Uh, Norėčiau pirmiausiai padėkoti visų penkių agentūrų atstovams, kad atvyko. Aš esu nauja parlamento narė. Ir yra daugiau tokių kolegų. Taigi labai malonu, kad jūs visi atvykote vienu metu porą praktinių klausimų ponui UR, kuris yra maisto saugumo agentūros vadovas sakoma, kad mes turime pirmiausiai vadovautis e, mokslu. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su valstybės narėmis. Aš norėjau paklausti, ar yra mokslininkų, kurie dirba EFSOje. E, ir kaip jūs naudojatės valstybių narių informaciją? Kas E, atsitinka, kai nėra daug mokslinių duomenų, pavyzdžiui, dėl nanotehnologijų ar genetiškai modifikuotų organizmų ir dėl teiginių apie sveikatingumą. Kaip jūs e, viską paskui paskleidžiate? Thank you. Mokslininkams dažnai priekaištaujama ir ekspertams dėl jų sąsajų su gamintojais ar patirėte problemų ieškodami e, nešališkų ekspertų ir kaip tas problemas sprendžiate. Antras klausimas dėl ilgalaikio genetiškai modifikuoto organizmų naudojimo poveikio dažnai yra kritikuojama rizikos ir grėsmių vertinimo metodika, kuri pasitelkiama e, skaičiuojant ar vertinant galimas grėsmės ar kitinti tą metodiką. Keisti pastinis klausimas susijęs su grėsų e, atliktų tyrimų. E, galėtumėte jį vertinti. Ponas Piecha. Labai ačiū. Man pagrindinis klausimas yra e, e, susijęs e, su jūsų bendradarbiavimu su 20 septyniomis valstybinio agentūromis. Ar jūs prižiūrite veiklą, ar mm, bendradarbiaujate? Ar e, e, EMAI valstybių narių agentūrų priimami sprendimai yra privalomi, nes tai susijęs su naujais iššūkiais biotechnologijų srityje, e, kur mokslinio tyrimų metodika nėra tokia paprasta. Ar biotechnologinių vaistų e, srityje EMA prisijima čia didžiausią kontrolės funkciją ar e, valstybių narių agentūros tą daro. Kalbant apie maisto bendradarbiavimą su JAF e, FDA agentūra, su šios agentūros veikla yra susiję nemažai skandalų įvairių, taip pat ir neseniai apie atitinkamą informaciją esame e, išgirdę ir su susipažinę, vertinant laisvos prekybos sutarties darybų kontekste, kokie dabar yra santykiai tarp EMA e, ir FDA agentūros. Šiuo metu rengiami du teisės aktai dėl reglamento ir direktyvos susijusios su medicinė įranga parlamente diskusijų metu siūloma ėmai e, patikėti medicinos prietaisų registravimo funkciją. E, ir tokių prietaisų per metus pasiūloma nuo 5 ir 6 tūkstančių, taigi ar agentūra yra pasirengusi e, tas funkcijas atlikti. Ačiū, ponai Konečnai, dabar žodis. Děkuji. E, také já bych chtěla poděkovat e, zástupcům všech evropských agentur za jejich účast na tomto zasedání. Pone Konečne, ačiū. Norėčiau padėkoti agentūroms. Buvo labai įdomu tiesiai iš jūsų tiesioginių pasisakymų išklausyti, ne tik tai skaityti apie jūsų darbą. Jūs kalbėjote su mumis, kurie galbūt gali kai ką pakeisti. Dėl vaistų kontrolės agentūros. Lygų kontrolės agentūros ir dėl ebolos. Europos Sąjunga ir visos institucijos bei agentūros turėtų ne tik siekti užkirsti kelią šios lygos paplitimui Europoje, bet taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti prevencijai e, tokių lygų kaip ebola epicentruose. E, reikia galvoti, koks galėtų būti jūsų agentūros vaidmuo už ES e, ribų agentūra buvo įkurta reaguo, reaguojant į grėsmę, kurią kėlė SARS. E, buvo sutarta lakvičio mėnesį per su specialų e, pasitarimą, kad reikia siekti, jog ebolos virusas neišplistų už Afrikos e, ribų ir Ar e, jūsų centras e, siunčia ekspertus į nukentėjusias šalis? Taip pat kokią, kokį vaidmenį, ga, kokią pagalbą galima suteikti tokiam šalims kaip Moldova ar Ukraina, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Dar norėčiau paklausti jūsų apie tai, kas buvo daroma dėl abolos prieš metus ir kas būtų daro, bus daroma toliau. Aš esu koordinatorė mūsų komitete šiuo klausimu ir manau, kad reikėtų mums surenkti klausimą kitais metais su komisijos atstovais, jūsų agentūros atstovais, kad būtų galima pakalbėti apie dabartinės krizės rezultatus ir pakalbėti apie išvadas. Taip pat dėl galių kompetencijų reikėtų tik, e, tiksliau apibriežti tai, kad galėtume geriau veikti. Matome, kad lygų prevencijos ir kontrolės centras veikia gerai, bet jo, veik, jo, jo veikla gali būti išplėsta iš į tolesnės šalis. Ponas Pedičinį, ačiū. Pirmininkė, trumpai. Dėkoju visų agentūrų vadovams, kurie atvyko pas mus. Buvo labai gerai mums visiems paklausyti, pamastyti. Europos vaisto agentūros direktoriui turiu klausimą. Veiksmingumo e, vaistų patikra. Ar pagrįsta viskas bandymais, kuriuos atlieka farmacinės bendrovės? Dėl ebolos, man atrodo, kad kalbame apie E, ypatinga situacija, e, kurios metu reikia veikti iškart, negalima laukti. Kitas dalykas e, - vėžio gydimas onkologija. Jau produktai tam tikri buvo pakliuvę į rinką, kurie nėra visais atvejais veiksmingi. Ir paaiškėjo, kad jie nėra labai veiksmingi tie tam tikri vaistai, bet vis tiek jie siunčiami į ligonės ir kainuoja daug. Ir kaip tai susiję su uh, įrodymais ir jūsų požiūriu pagristų įrodymais. Dortman. Porą klausimų ponui Rasi, vaisto agentūros atstovui. Aš kilęs iš pasienio regiono, kuriame labai išplėtota turizmo e, pramonė. Jeigu turistas iš bet kokios ES šalies eina į vaistinę, ir e, prašo įprastų vaistų, jų neįmanoma nusipirkti, nes jie kitur yra uždrausti, taigi rinkoje yra didžiulis iškraipimas. Ar e, turima kažkokių mokslinių duomenų, kurie e, tai pagrindžiau, galbūt yra kažkokie apribojimai dėl rinkos sumetimų, ekonominių dalykų. Antras klausimas susijęs su kaštais vaistų. Vaistai vis dažniau e, tvirtinami jūsų agentūroje Londone. E, išduodamas leidimas, tačiau tų vaistų negalima naudoti gydant pacientus, nes jie yra pernelyg brangus nacionalinėms sveikatos apsaugos sistemoms. Jos negali tokių vaistų platinti, nes kaina yra didžiulė ir kaip jūs apie tai galvojate Londone, kaip bendraujama su nacionalinėmis institucijomis. Gracias, señor presidente. Mi pregunta... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą, kurį skiriu vaistų agentūrai. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad dirbama vartotojų interesui, nepriklausomai nuo pramonės įtakos. Uh, Aš manau, kad labai svarbu dabar pradėti kalbėti apie prieigą prie vaistų ir sąžiningą, vienodą, teisingą teisę gauti gydimą. Ir matyti jūs čia geriausiai apie tai nusimanote. Agentūra neseniai pasiūlė naujas paslaugas, būtent pagerinti prieigą prie gydimo. Taigi, ką jūs darote, kad būtų atsisakyta monopolijų monopolijų dėl tam tikrų farmacinių produktų. Ir tai, kad trūksta gydimo, tam tikrų lygų gydimo ir skaidrumo, kaip yra parduodami vaistai. Kas būt, ką būtų galima padaryti dėl didelių vaistų skirtumų, kainų skirtumų valstybės narėse. Panašu, kad tikrai egzistuoja labai didelis kainų skirtumai valstybėse narėse. Ir skirtingose šalise yra skirtingos gydimo galimybės. Ir, pavyzdžiui, hepatito C vaistai, kaip žinome, yra dabar krizė dėl ypatingai novatoriškų gydimų, gydant ypatingai retas lygas. Ir tai vienas iš jūsų agentūros darbo prioritetų. Ir dar ką būtų galima padaryti, kad nebūtų padirbinėjami vaistai ir pardavinėjami tokie padirbti vaistai. 25 kartus tai yra pelningesnis verslas nei narkotikų prekyba. Ponas Tas. Ačiū pirmininkė. Aš e, jau kelis kartus uždavau klausimus dėl e, EFSA nepriklausomumo ir interesų konflikto. Europos parlamentas e, <clears throat> labai daug pastangų dėjo, kad būtų užtikrintas tas nešališkumas ir interesų konflikto nebuvimai, taip pat ir su jūsų pirmtaku daug apie tai diskutavome, ombudsmenė atitinkamus atvejus yra bei žiniasklaida paviešinusi dėl tam tikrų dalykų, kurie buvo netinkamai atliekami, yra nemažai faktų, kurie vis dar patvirtina, kad didelė dalis mokslininkų yra glaudžiai susijęs su gamintojais, todėl e, Reikia kalbėti apie jų interesų konfliktą, kaip ketinate su tuo kovoti, kokiu veiksmu imtis. E, antras klausimas, Jėtis e, Bijoch paskelbė ataskaitą apie tai, kad buvo manipuliuojama moksliniais duomenimis 2013 e, metais atliekant kiniškai modifikuotų kukurūzų tyrimus. Ar e, žinote apie tokią informaciją, ar atlikote atitinkamą tyrimą, ar reagavote į šią paviešintą informaciją? Man labai įdomu gauti atitinkamas duomenys iš jūsų, ponė. Širai ir Pirik, ačiū pirmininkė, taip pat galimybė sustik, šiandien sustikti vakarė, nepaisant vėlyvaus meto, tris klausimus noriu užduoti. Pirmasis, kodėl mes taip vėlai pradėjome ieškoti vakcinos nuo ebolos. Antras klausimas, ponas Sprengeriui, manau, kad jūsų agentūra dirba labai e, gerai. Aš nuo birželio mėnesio stebiu jūsų agentūros veiklą ir paklausti, kaip koordinuojate savo veiksmus su kitomis ES institucijomis šalimis ir e, su Afrikos valstybėmis. Ir <clears throat> e, Pabaigai klausimas EFSOS agentūrai. Noriu pasakyti, kad jūsų agentūra tikrai yra labai svarbi, tačiau kas jums vadovauja? Ponas mm, Grotė, pirmasis klausimas Gydo Rasi. Jis kalbėjo apie tai, kad dažnai e, funkcijos dubliuojasi Taigi noriu paklausti, kokias priemonės pasitelkite, kad pasidalintumėte savo atsakomybės sritis su kitomis agentūromis. Ponui Uln, e, e, noriu žduoti klausimą apie tai, kad e, jūsų agentūra susiduria su interesų konfliktais. Ir kuomet, e, pavyzdžiui, mokslininkai vyksta į Parmą arba parlamento kolegos ir nedalyvauju kasdienė veikloje. Pavyzdžiui, tris dienas aš tikrai sunkiai įsivaizduoju galimybės samdyti tokius ekspertus, iš kurių būtų pirmiausiai reikalaujama, kad uh, jie būtų visiškai nepriklausomi ir e, turėtų pačius geriausius, galėtų pasiūlyti pačius geriausius ekspertinius gebėjimus. Kaip jūs sugebate suderinti šios nesuderinamus praškai dalykus, samdyti pačius geriausius ekspertus ir e, kurie atsisakytų tris dienas savo kasdienės veiklos už paprastus menkus dėmpinigius. Taigi kaip jūs šią e, lygti išsprendžiate? Kas dabar prašyčiau visų vykdomųjų direktorių labai trumpai atsakinėti klausimus, nes e, turime baigti darbą po dešimties minučių. Taigi į visus e, klausimus reikia atsakyti per tas dešimt minučių, nes po to turime dar vieną klausimą aptarti. Taigi tą pačią tvarką, pirmiausia, EFSA kviečiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už daugybę klausimų, susidomėjimą EFSA darbo. Aš pasitengsiu labai glaustai atsakyti, ponė Jūso. Taip, reikia gerinti bendravimą su paraiškų pateikėjais ir mes pradėjome programą, kaip būtų galima pagerinti situaciją, kad daugiau bendrautumėme su paraiškų pateikėjais, nekeliant grėsmės mūsų E, saugos vertinimo kokybei ir nepriklausomumui. Dėl bendradarbiavimo, kaip galėtumėme bendradarbiauti su mokslininkais, daugiau 470 <clears throat> žmonių dirba mūsų agentūroje, dauguma, pus, daugiau nei pusė jų yra mokslininkai, bet dirbame ir su komisijomis, darbo grupėmis, tai reiškia, kad 10 tokių komisijų, kur dirba 21 mokslininkas, dar yra 200 komisijų narių keturi, ir daugiau kaip 4 tūkstančiai ekspertų darbo grupėse, kurie bendradarbiavo su mumis. Jeigu trūksta duomenų, tai mes e, prašome, kad būtų sukaupti, surinkti tie papildomi duomenys ir tada pilietinė visuomenė ar įmonės akademikai gali prisidėti ir surinkti mums tuos duomenys, kaip e, gauname rezultatus, apie darbą dėl e, sveikatingumo teiginius. Mes e, daug tokios informacijos esame pateikę savo tinklapyje. Daugiau nei 470 tokių. Prašau. Yra mūsų tinklapyje. Kitas klausimas, ar turime pakankamai nepriklausomų ekspertinių žinių? Taip, turime. Uh, Kas trejus metus e, viešą tokį konkursą surengėme, tūkstantis ekspertų e, dalyvauja, tada įvertiname juos, e, remiantis jų, žiniomi, remiantis jų žiniomis ir jeigu tenkina reikalavimus, tada žiūrime, kiek yra susidomėję tuo darbu ir ar nėra interesų konflikto. Jeigu yra, tai atmetame jų kandidatūras. Ir tokiu būdu aš, gal, aš manau galime užtikrinti atsakant į pono Grotę klausimą, kaip gauti geriausius mokslininkus ir kad jie būtų nepriklausomi, tai nėra lengva. Bet e, su mūsų turima sistema, kai kas trejus metus viešas konkursas įvyksta ir tada labai taikoma griežta vertinimo e, sistema ieškant, ar nėra interesų konflikto, ar pastaraisiais metais tikrai ta sistema pasiteisino, ar yra tobula, ne. Ar galima ją gerinti, žinoma, ir mes siekiame tą padaryti. Mes numatė, numatę esame papildomą elementą, kad būtų daugiau skaidrumo ir atvirumo, kad interesų konflikto politika būtų skaidresnė ir atviresnė. Bet visuomet bus tų tokių subtilių atvejų. Taip pat e, sprendimas yra priimamas kolektyviai, ne vienas ekspertas priima, 25 komisijos nariai priima sprendimą, netgi jeigu būtų interesų konflikto atvejais. Vienas žmogus tikrai ne, negali padaryti neįgiamos įtakos, nes sprendimas priimamas viso kolektyvo. Dėl Greis projekto, tai yra septintosios pagrindų programos projektas ir dabar gauname pirmojo bandymo, 90 dienų bandymo rezultatus, e, tam pašarą, tuo pašaru graužikus maitinome. Dvi gara, dėl garantijų, ponas Tas, kaip mes galime įvertinti interesus ir galimus interesų konfliktus, ar tai garantijų turime pakankamai, kaip sakiau, sistemą tobuliname. Ir aš nepritarčiau tam, kad mūsų mokslininkai yra pramonės atstovai, pramonės e, interesų atstovai. Ne, jokių būdų mes tikrai e, atrenkiame juos kruopšiai ir siekiame išvengti bet kokios įtakos. Mes, ieš, jeigu yra kokių tai problemų, mes ieškome naujų domenų ir pradedame iškart, jeigu kyla problemų, rizikos vertinimą. Taigi mes stebime naujų mokslinių e, įrodymų patekimą. Ačiū, ponas Prenger, lygų kontrolės centras. Ačiū, pirmiausia, norėčiau padėkoti Katerinai Korničnai, e, tai yra mūsų kontaktinis asmuo komitete. Taip, mūsų centro įgaliojimai teikti paramą ES ribose, bendradabiaujame su komisija ir tokiu būdu galime dislokuoti ekspertus vakarų Afrikoje tačiau daug prašymų gauname dėl papildomos paramos už ES ribų. Ir aš manau, kad gerai būtų ateitie pakalbėti, ar yra noro ir poreikių daugiau paramos teikti už ES ribų, tokiam šalims kaip Moldova, Gruzija, Ukraina. Aš tikras esu, kad galime sukurti papildomą vertę mm, ir prisidėti ištekliais. Dėl to, ką klausė ponė Pirik. Manau, jų koordinavimas Europos Sąjungoje yra atliekamas deramai, veikia sveikatos saugumo komitetas. Dėl klausimo, ar reikia paremti Afriką, aš negaliu atsakyti į jūsų klausimą, nes tai nesusijęs su mūsų centro kompetencija. Dėkuoju. Dabar paskutinis pasakys ponas e, Razi. Pasistengsiu, kaip galėdamas geriau atsakyti. Uh, bandžiau sugrupuoti klausimus, neatsakinėsiu į kiekvieną atskirai. Pirmiausia, dėl biotehnologijų. Ar mes vertiname e, nacionalinį lygmenį. Jeigu tai susijęs su biotehnologijos su vaistais, tai yra centralizuotai tvirtinami dalykai, taip pat ir įranga, įranga, tiksliau įranga ne. Tai yra nacionalinių agentūrų kompetencijos sritis. Dėl mm, vaisto agentūros ir mūsų mes bendradarbiaujame e, gana glaudžiai e, pagal TTIP, TTIP e, nedirbame, bet dėl saugumo dalykų kokybės E, dalykų mes bendradarbiaujame. Taip pat Europoje veikia e, farmacinio budrumo tinklas, kuris yra gana efektyvus. Su FDA e, kas savaitę susitinkame, kad užtikrintume, jog procedūros būtų uh, suderintos, kad nebepainėtume žmonių kažką. Jie patvirtino kažką mes. Ir mes norime, kad e, pacientai mus labiau pasitikėtų. Ir e, dėl vaistų, kad kai kur e, išvykus vos keletą E, kilometrų, vaistų nebegali įsigyti tų pačių. Mes žinome apie tai. Mes išduodame leidimą vaistams, kurie gali būti pardavinėjami Europos Sąjungoje, bet kiekviena valstybė narė po to tada turi e, pateikti e, tą vaistą savo rinkoje, bet ji pati, ta valstybė nariai, pasirenka ar taip daryti ar ne, ir mes negalime į tai kištis. Kitas klausimas dėl kainų ir galimybės įsigyti vaistus. Manau, kad per ateinančius metus mes susidursime su šia problema. Uh, 20 e, metų buvo vykdomas sėkmingai centralizuotas tvirtinimas, o dabar iškilo problema, kad patvirtinus vaistą e, turi būti numatyta galimybė įsigyti tą vaistą, bet vaistų kainos nėra su mūsų veikla niekaip susijusios, tačiau mes esame paskelbę dvi inicijatyvas. Aš pradžioje kalbėda, kalbėdamas paminėjau specialią iniciatyvą ir mes dabar naudojame duomenis e, naudos rizikai įvertinti ir tuos duomenys galima taip pat panaudoti veiksmingumui ir kaštų naudos analizai atlikti. Mūsų požiūris yra e, paraleliai e, gyventinti tam tikrus procesus, tai yra greičiau išduoti leidimą ir taip pat versti gamintoje pristatyti kainos tam tikrą e, viziją. Tokiu būdu mes galbūt vienodžiau e, pateiksime Europoje požiūrį į kainas. Viena iš iniciatyvų yra pabandyti užtikrinti žemesnės kainas, mažinant e, parengiamojo etapo kaštus. Mes bandome tirti tokią galimybę su komisija ir tikimės, kad mums pavyks. Dėkoju kolegoms. E, dar vieną minutę, man atrodo, turiu dėl ebolos ir vakcinų. Mes nevėluojame plėtodami vakciną. jau girdėjome, kad gamintojas yra parengęs kažką, bet konkrečių duomenų ar pareiškos, kurią galėtume įvertinti, neturime. Taikoma paspartinta procedūra ir naudosime duomenys, kurie atitinka tą pagreitintą procedūrą. Atrodo, trys gamintojai e, yra, taip pat turime mokslininkų išvadų, jie neturi laukti bet reikia galutinių duomenų. Tada, kai turėsime tos duomenys, galėsime jums ką nors pasakyti. Uh, labai ačiū. O... No, just how we cooperate. I don't know if it... Nesakiau vieną klausimą apie tai, kaip mes bendradarbiavome su kitomis agentūromis arba su nacionalinėmis tarnybomis. Uh, Mes, e, bendradarbiaudami su kitomis agentūromis, remiamės tais pačiais teisės aktais, iki šiol nekilo jokių didelio, didesnių problemų. Mes e, dalinamės savo e, turimą patirtimi, Bendarbiavimas su nacionaliniu lygmeniu yra galbūt sudėtingesnis, nes nėra centralizuotos sistemos. Ačiū. Dabar pereiname prie septinto darbo atvarkės klausimo ir iš karto suteiksiu žodį. direktoriui skeneriui, kad jis pristatytų darbo tvarkės klausimą kurį dabar svarstysime, po to steiksiu žodį kolegams. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgdamas tai, kad laiko liko nedaug, kalbėsiu trumpai. 1927 e, metais buvo mūsų veterinarijos e, tarnyba įsteigta ir e, mūsų tarnyba buvo įsteigta Europos parlamento iniciatyva, kadangi tuo metu E, buvo kilusi mm, galvijų pasiūtlygės, kempinlygės krizė ir neturėjome patikimos sistemos, kurią pasitelkę galėjome priversti valstybės narės įgyvendinti patvirtintus teisės aktus. Teisės aktai buvo priimti, tačiau trūko mechanizmo, kuri pastelkus būtų užtikrinta, kad pačiu aukščiausiu lygiu visose valstybės narėse teisės aktai būtų įgyvendinti. Aš prisimenu, kad tuo metu parlamento pasiūlymui pritarė komisija, jos pinkas Prodis ir 99 rugsėjų buvo užduotas klausimas, kodėl Europos piliečiai e, turėtų pasitikėti Europos integraciją, jeigu mes nesugebame užtikrinti pačių elementariausių dalykų, pavyzdžiui, maisto saugumo ir po to buvo valstybės, valstybinio atžvilgių pritaikytos e, auditavimo priemonės, e, inspektavimo priemonės e, ir mes ir toliau. Ir tai toliau išlieka mūsų modus operandi, siekiant užtikrinti, kad es teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami valstybėse narėse, kaip mes to pasiekime, viskas prasideda nuo teisės akto. Jeigu teisės aktos e, nėra patvirtintas, tai nėra jokio reikalo kontroliuoti, kaip jo yra laikomasi. Ir e, po to mes siekime e, užtikrinti kuo geresnį veiksmų koordinavimą tam, kad kiekvienas žinotų, už ką yra atsakingas. Mes taip pat E, užtikriname, kad būtų pakankamai personalo, kurie atliktų tą priežiūros veiklą, e, organizuojame mokymus kvalifikacijos kelimą, taip pat e, užtikriname, kad mūsų atstovai galėtų, turėtų galimybę patekti į tam tikras gamyklas, struktūras, kurias reikia atlikti patikrą. Taip pat mes užtikriname, kad patikra būtų e, atliekama tinkamai, jeigu kyla tam tikra grėsmė tik tuo atveju. Taip pat e, užtikriname, kad su e, pareigūnai turėtų galimybę pritaikyti įvairias veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias e, sankcijas, o tai nėra visuomet paprasta padaryti. Mes e, aprūpiname savo darbuotojus tinkamą infrastruktūrą, pavyzdžiui, laboratorijomis, e, taip pat gyvūnų lygų protrukio atvejais ir maisto produktų grėsmės atvejais mes taip pat Esame atsakingi už tai, kad visos krizės būtų valdomas tinkamai ir veiksmingo, tam reikia didelio masto parengiamojo darbo. Kitas svarbus, kita mūsų svarbi funkcija užtikrinti tam tikrą nuseklumą visose valstybėse narėse. Akivaizdu, kad 28 valstybėse narėse teisės aktų gyvendinimo srityje pasitaikysių skirtumų, labai svarbu, kad e, dėl šių skirtumų neatsirastų ne e, didelių e, trūkumų kontrolės ir priežiūros srityje, todėl būtina užtikrinti tam tikrus bendrus standartus ir jų laikymas visose valstybės narėse. Tai yra būtina prielaida, kad veiksmingai veiktų bendroji rinka ir e, <clears throat> tiek verslo struktūros, tiek vartotojai e, pasitikėtų e, bendrają rinką, nes negalėjom pasitikėti bendrają rinką, negalės pasitikėti Europos integraciją, čia maisto sauga yra labai svarbus aspektas. Per pastaros 10-15 metų uh, abipusio pasitikėjimo tarp valstybių narių stiprinimo srityje padėtis smarkiai e, pagerėjo, taip pat padidėjo pasitikėjimas e, priežiūrą atliekančiomis institucijomis. E, Teisingumo teismas taip pat savo laiku ir priemės atitinkamus sprendimus tuo metu, kai valstybės narės taikė vienašališkai taikas ribojančias prekybos priemonės ir dabar situacija pasikeitė, taip kartais mes su problemomis susidurime, prisiminkime, pavyzdžiui, ar klieno skandalo, skandalą, tačiau valstybės narės dabar pasitikė <clears throat> e, bendradarbiavimo priemonėmis, užuot e, ėmusios įgyvendyti tam tikras vienašališkas ribojimo priemonės. Taigi, pabaigai noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad mes esame ne agentūra, mes esame komisijos tarnyba, tačiau mūsų e, darbas keitėsi, veikla keitėsi, prieš dešimt metų e, mes daugiausiai dėmesio skiriame, pavyzdžiui, kempiningės skandalui, dabar mes daugiausiai dėmesio skiriame e, medicinėms prietaisams <clears throat> Todėl padedame valstybių narių tinkamos kontrolės institucijoms ir bendarbiavame su e, medicinės įrangos kontrolės tarnybomis valstybėse narėse, siekdami sustiprinti priežiūrį kontrolę medicinos prietaisų e, srityje. Taip pat mes pasitelkime savo veikloje tam tikras e, tam tikrus geografinius rodiklius, kitas schemas, taigi nors nesame agentūra, mes labai rimtai vertiname e, parlamento darbą. Kaip anksčiau e, minėjau, parlamentas savo pasiūlymų praškai prisidėjo prie to, kad mūsų tarnyba būtų įsteigta ir mes labai glaudžiai bendravome su parlamentu, ypač su koordinatoriumi ponu Stas. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu, suteiksiu žodį kontaktiniam asmeniui ponui Stas. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie maisto ir žemės ūkio organizacija, ji puikiai atlieka darbą, labai skaidri organizacija, aš paraginčiau kolegas apsilankyti jų tinklapyje. Visi tyrimų rezultatai gali būti ten ir ataskaitos randamos, tai iš tiesų yra puikus duomenų šaltinis. O mes turime atlikti tą politinį testinį darbą, Ir dažnai mes nieko tais duomenimis nedarome, kol nekyla skandalas. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad kartu su koordinatoriais mes tikriausiai turėtumėme panalizuoti galimybę bent jau kartą per metus surenkti platesnės diskusijas apie rekomendacijas ir kaip jų laikytis. Rekomendacijas, kurias gauname iš FAO organizacijos. Ir galiausiai atėjo laikas taupyti atsižvelgiant ir žmogiškosius išteklius. Tačiau, kiek aš žinau, kiek aš išmanau šią sritį, galiu pasakyti, kad 190 žmonių, kurie ten dirba, tikrai yra reikalingi ir jų sąskaitą taupyti negalima, nes jų atliekamas darbas yra labai naudingas. Ir jeigu jų bus mažiau, tuomet e, tai gali atsigręžti prieš mus. Ačiū, ponė Šapiri. Šapik. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš organizaciją žinau jau daug metų, dar kai dirbau Olandų parlamente. Yra projektų dėl antibiotikų ir panašiai, ir įvairiose valstybėse yra skirtingai griežtai taikomi teisės aktai. Niderlanduose labai griežti įstatymai yra šioje srityje. Ir tie tyrimai, kurie atliekami inspekcijos, kurios atliekamos, yra labai svarbios ir jos atliekamos su keulėmis ir kitais gyvūnais. Kitur to, tie reikalavimai nėra tokie griežti. Ir mes e, norėtume, aš norėčiau sužinoti, apie kokius projektus jūs e, kal, kalbėjote ir kokius turėjote menyje. Taigi daugiau kalbėtų nėra, tai dabar žodis e, komisijos atstovui atsakymams. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponui Stas norėčiau pasakyti, uh, kad mielai primčiau jo kvietimą ir e, kasmet surenkti tokią, tokį renginį, kur galėtume pristatyti savo darbą ir atsakyti klausimus. Aš manau, kad tikrai būtų naudinga galimybė dėl išteklių. Mes labai kovojame, kad išsaugotume visus darbuotojus. Taupama yra daug ir sutaupėme nemažai. Mes kaip seni eurokratai nesakome, kad reikia daugiau išteklių, bet tikrai suprantame, kad šiais laikais taip sakyti net ir nebūtų tinkama ir mes tikrai daug sutaupę esame savo tarnyboje, kad geriau pasinau, pasinaudotumėme tuo, ką turime. Ir tikrai nesakom, nesidangstome po pasteisimu, kad mums trūksta išteklių ir nedirbame dėl to taip, kaip reikėtų. Dėl kontrolės per valstybėse narėse aš savo įžanginėje kalboje apie tai kalbėjau, visuomet siekiame uh, kad e, nors skirtumų valstybės narėse yra dėl įstatymų įdėgymo, tačiau mes visuomet teigiame, kad sveikata yra svarbiausias bendras siekis. Taigi skirtumų yra, vienos valstybės narės pasiekė geresnių rezultatų nei kitos, tačiau siekiame, kad mažiau, mažesnius rezultatus pasiekia valstybės narės, kad jų rezultatai pagerėtų. Ir tas rekomendacijas tam skiriame ir viską darome labai skaidriai Mes turime šalies profilį, apie kiekvieną šalį parengę e, tokius aprašus, kur yra trūkumai ir kur reikia pasiekti pažangos. Ir dar viena naujovė, mes rengiame apžvalgos ataskaitas, kur įvertiname padėtį visame sektorija, visose valstybėse narėse ir akcentuojame, kur yra problemų, ir kaip tas problemas būtų galima išspręsti. Ir konkrečiai kalbant apie antibiotikus, šiuo atveju matyt jūs kalbate apie atsparumą antibiotikams, mes į savo apreptį įtraukėme konkretų projektą tam, kad priemonės, kurias ehm, taiko valstybės narės būtų kuo galima stipresnė siekiant kovoti su atsparumu antibiotikams. Ir taip pat ehm, tarnyboje yra darbo grupė dirbantys šioje srityje. Ir jeigu tik atsiranda naujų priemonių, mes bandome įsitraukti į visą mūsų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pirmininkas e, dėkoja e, vykdomiesiems direktoriams ir visiems už labai įdomias diskusijas. Taigi baigiame šiandienos posėdį ir norėčiau pakviesti visus komiteto narius e, už salės e, e, kokteilio, kurį mums surengė vykdomieji direktoriai. Ačiū. Susienai.